So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir fangen jetzt an. Mėly kolegos, pradėkime, gan stipriai vėluojame. Tai susiję su tuo, kad kurie e, parlamento nariai vėlavo, bet ir mūsų ekspertai ne visi susirinko laiku. Labas rytas, pradėsime, nors visi ekspertai dar nėra susirinkę. Šiandien mm, vis direktyvos dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe pakeitimo klausimas. Tai yra labai svarbus darbas. E, stengiantis pagerinti sąlygas darbe. Daug žmonių miršta nuo e, vėžio, vėžinių lygų. E, Komisija pasiūlė atitinkamus sprendimus. E, sveikinu Lešlį Rašton iš Londono, Tony Muzon iš Europos priekybos sąjungos instituto, Rebecca Smith iš Business Europe. Dar ne visi susirinko Elke Šnaidė iš Europos um, saugumo ir sveikatos darbe agentūros, vėliau ateis, mes e, prašysime pirmiausia pasakyti Leslie Rushton po keturių pasisakymų. Marita Isko pranešėja e, pasisakys ir tada pradėsime diskusijas. Taigi, prašyčiau Leslie Rushton pasisakyti. Thank you. Thank you very much. Labai dėkoju. Labai dėkoju. Aš su Leslie Rašin iš Londono imperinio koledžo. Aš esu epidemiologė ir mano specializacija yra darbe ir aplinkoje esančios priežastys, kurios kenkia mūsų veiksniai, kurie kenkia mūsų sveikatai. Ir aš pabandysiu šiandien Jums papasakoti apie tai, kiek kainuos, kiek kainuos e, darbuotojams darmo cheminių medžiagų, kancerogeninių medžiagų darmo poveikio e, ribinių virčių nustatymas. Aš norėčiau Jums e, šiek tiek pirmiausia apie tokios bendro pabudžio informacijos suteikti. Aš nepasakosiu Jums apie metodologiją, tiesiog pasakysiu, kai ką paaiškinsiu, kad Jūs galėtumėte geriau supra, suprasti rodomus skaičius. Šio projekto tikslas buvo išanalizuoti dabartinę situaciją e, saugos darbe e, e, srityje Ir mes išnagrinėjame 25 kancerogeninės medžiagas ir 15, 13 iš jų šiuo metu gali būti įtrauktos į sąrašą. Taigi mes nenagrinėjame čia, ar ta medžiaga yra kancerogenas ar ne. Akivaizdu, kad pirmoji, pirmosios kategorijos medžiagos yra kancerogeninės. Uh, 2A kategoriją. Tai reiškia, kad yra tikimybė, kad medžiaga gali sukelti vėžį. Ir kategorija 2B reiškia, kad mes turime mažai duomenų tam, kad galėtume tiksliai pasakyti, kad ta medžiaga gali sukelti vėžį. Taigi mes nagrinėjame, kaip susidarimas su šiomis medžiagomis darbe gali paveikti žmogaus sveikatą. Ir mes stengiamės verti, atlikti sąnaudų ir, e, ir, ir e, naudos analizę. Mūsų metodas buvo pagrystas e, ankstesniais tyrimais, kuriuos, kurių autorė aš esu pati ir kurių tikslas taip pat buvo išnagrinėti kancerogenių medžiagų poveikį žmogaus sveikatai. Dabar labai trumpai apie bendrą metodologiją, kurią mes taikėme. Mes nagrinėjome kiek darbuotojas, kiek darbuotojų teko susidurti praeitėje su šiomis medžiagomis ir nagrinėjome, kiek tų darbuotojų susirgo vėžiu. Po to mes parengėme metodologiją, kuri padeda mums prognozuoti, ko galima tikėtis ateityje, visolimesnėje ateityje. Taigi mes galime parengti įvairius scenarius Ir po to mes lyginame tą tokį bazinį scenarių, jie, sakykime, nieko nedarysime, su kitais galimais scenarijais, kai jie bus imta, tai reiškia, jie bus imtasi kok nors prie. Be to mes galvojam apie tai, kaip galima būtų geriau užtikrinti geresnį e, e, galiojančių normų vykdymą ir kitus veiksnius. Šis tyrimas leis jums e, pamatyti, kuriuose sritise mums trūksta duomenų Ir taip pat e, galutinėme vertinime jūs rasite daug informacijos apie tai, kad iš tikrųjų šie iššūkiai yra labai aktualūs ir labai dideli. Taigi dabar apie rizikos mažinimo strategiją. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiuose tyrimuose patekta labai daug informacijos, labai daug duomenų. Ir uh, Jei jums reikia priimti kažkokį sprendimą, jums pirmiausia reikia apsispręsti, ko jūs siekiate. Jūsų tikslas yra sumažinti e, cheminių medžiagų poveikį darbuotojams darbe, tų cheminių medžiagų, kurios sukelia daugiausia vėžio atveju. Ir tada jums reikėtų e, žiūrėti į e, konkrečius skaičius, į, į ir į procentinės dalis. Jei nusinotų sužinoti, pažiūrėjau, kiek mirčių e, kiekvienais metais e, būna dėl šių medžiagų, tai tada reikia ieškoti kitos informacijos. O galbūt jūs norite sužinoti, kiek žmonių, kiek ilgai gyvena žmonės patyrę šių medžiagų poveikį. Tuomet jums reikia žiūrėti į sirgamumo vėžių skaičius. Yra ir dar vienas da, veiksnys. Pavyzdžiui, kiek sveiko gyvenimo metų žmogus praranda dėl to, kad turėjo poveikio su kancerogeninėmis medžiagomis. Mes atlikdami ES užsakytą tyrimą nagrinėjome išlaidas, kurios yra susijusios su visais šiais klausimais. Taigi, čia jūs matote procentinės dalis. Da kiek kokių, kiek kokių vėžio rūšių sukelia įvairios medžiagos ir matote, kad mezotelioma susijusi su asbestu yra pirmauja. Ir matote, kad Ir čia jūs galite labai konkrečiai pamatyti labai konkrečius skaičius, kiek mirčių būna. Yra dar viena skaidrė. Ir čia jūs matote, kad asbestos yra pagrindinė kancerogeninė medžiaga. Silikonas yra dar, dar e, uh, viena medžiaga. Ir būtent dėl to statybų sektoriuje darys gar labai didelė, jis dar net 56 procentus. Jei pažiūrėsite tai, kas nurodyta kairėje, pamatysite procentinės dalis. Bet e, ta, tie duomenys skiriasi nuo mirčių skaičiaus ir nuo to, kiek sveiko gyvenimo metų jūs galite praleisti. Ir labai da, daug iš tų mirčių po, atsiranda dėl kvepavimo takų vėžių, dėl plaučių vėžio. Bet jei žiūrėsi, pažiūrėjau, sergamumo skaičius, pamatysite, kad melanoma ir uh, krūties vėžys tenai pirmauja. Tačiau šios vėžio rūšės da, da, nėra būtinai, nebūtinai baigėsi mirtimi. Tyrimas buvo labai sudėtingas, mes išnagrinėjome 25 kantrogeninės medžiagas, nesimenu tiksliai, gal buvo daug, išnagrinėjome patėtį 25, 27 gal valstybėse narėse, Ir mes taip pat nagrinėjame ir e, šių medžiagų poveikį socialiniam ir ekonominiam gyvenimui, nagrinėjame daugybę įvairiausių veiksnių ir daugybę įvairiausių taip pat e, procesų. Aš atsiprašau, užkalbėjau apie skaidrės, bet jų nerodžiau jums. Taigi, medžiagos kuris šiuo metu yra nagrinėjimas. Aš tikiuosi, kad jūs matote, kad čia yra parašyta, visos medžiagos yra surašytos kairėje. Jos yra čia pateiktos pagal IARC klasifikaciją. Jums žinoma yra, kad pirmosios kategorijos medžiagos yra tikrai kancerogeninios, po to yra dvi, du, antrosios A kategorijos medžiagos, tai yra tos, kurios gali sukelti vėžį, ir antroji B kategorija, kaip minėjote, yra kategorija, kai mes turime labai mažai duomenų apie tai, kaip šios šios e, medžiagos veikia e, žmogus sveikatą. Mes išnagrinėjome apie 20 medžiagų, kurios e, sukelia plaučių vėžį. Poveikio ribinės vertės yra pateiktos dešinėje ir kai kurie iš tų skaičių buvo pateikti Europos komisijos, o kai kurios kitus mes paėmėme iš valstybių narių pateiktų duomenų. Tačiau reikia pasakyti, kad e, labai daug darbuotojų vis dėlto patiria poveikį, kuris yra didesnis nei čia yra nurodyta. Hidrazinas, man atrodo, tai jeigu pažiūrėsite, kad mažiausias ta, e, skaičius ten yra 75 procentai. Ir O jei pažiūrėsite į mirtingumo skaičius, jie bus jie sieks maždaug 50 procentų. Čia yra visos 25 medžiagos ir čia matote uh, santykinę poveikio, santykinė poveikio trukmę. Kiek žmonių pat uh, turi poveikį su šiomis medžiagomis. Ir reikia pasakyti, kad labai dažnai vėžių susirgama jau po to, kai žmogus išeina į pensiją. Uh, Taigi da, žmonės susirga dažniausia, kai jie jau yra pensinio amžiaus. Ir todėl be abejo išsiaiškinti visus susirgymo atvejus yra sunku. Bet skaičiai, reikia pasakyti, yra dideliai, ypač kai kalbame apie šias 25 medžiagas. Čia yra referencinė, tas, uh, referencinis scenarius. Uh, Jei mes nieko nedarysime, kiek žmonių susirgs vėžių? Nuo 2000 metų mes ta, e, skaičiuojame. Ir matote, kad mes pasirink, bandėme surikiuoti tas e, medžiagas e, kristalinės silikona, silikonas. Mes šiuo Šieme 2010 e, metais 7600 žmonių susirgo, bet jeigu mes nieko nedarysime, tai e, maždaug po 50 metų 440 tūkstančių gali e, susirgti vėžių. Ir ši medžiaga sukelia plaučių vėžį daugiausia ir dėja tai yra mirtina lyga dažniausia. Ir matote taip pat, kad Romas ir, ir medžio medienos dulkės taip pat yra labai pavojingos. Čia matote A kategorijos medžiagoms surinktą info, informaciją. Jūs galite nagrinėti trečią stulpelį, kur yra nurodyta, kiek e, lygų galima bus e, išvengti, kiek, kiek susirgymo atveju galima e, sumažinti dabartinį sergamumą. Kadangi tik 25 procentai darbuotojų da, patiria silikono, siliko poveikį, Ir e, dažniausia manoma, kad e, be abejo geriausia yra nepatirti jokio poveikio su šią medžiagą, bet akivaizdu, kad šiek tiek vis tiek poveikio darbuotojai patirs. Ir e, kai kuriais atvejais matome, kad situaciją galima iš esmės pakeisti, bet tai kainuos. Taigi naudos ir sąnaudų santykis yra teigiamas tik tai, kai kalbame apie e, e, e, kristalin siliką, medienos dulkes ir chromą. Bet kartu reikia pasakyti, kad nagrinėdami kai kurias medžiagas mes pamatėme, kad riminės vertės nepakeis iš esmės situacijos. Kitos šešios medžiagos, tai yra tos, kurios gali sukelti vėžį, ribinių viršų nustatymas čia nepagerintų bendros darbuotojų sveikatos. Ir kartais, kai duomenų yra tiek daug, e, reikia elgtis gan drąsiai, nes, pavyzdžiui, nėra aišku, kiek ilgai žmogus turi patirti poveikį tam, kad po to susirgtų vėžių. Mes nagrinėjame įvairią informaciją, skelbiam apie riziką, bet suprantame, kad ne visuose tyrimuose patekti duomenės visuomet atitinka mūsų dominančią darbuotojų grupę. Be to, valstybės narėse skirtingai yra registruojamos medžiagos ir darbuotojų, jų, jų darbuotojams daromas poveikis. Mes stengiamės taip pat parengti gan platų sąrašą galimų priemonių, kurias jūs galėtumėt pritaikyti. Ir aš jau minėjau, kad jums pirmiausia reikėtų pagalvoti apie tai, ko jūs siekiate. Ir Reikėtų taip pat pasitarti ir su darbdaviais, darbuotojais, nevyriausybinės organizacijomis, įvairiomis kitomis sveikatos klausimais užsimančiomis organizacijomis. Ir mes matome, kad pastaruoju metu darbuotojai vis daugiau dėmesio skiria savo sveikatai e, darbe. Ir jiems labiau rūpi išsaugoti gerą sveikatą, nei e, išvengti nelaimingų atsitikimų. Bet reikia pa, taip pat pasakyti, kad, kad jei sumažinsite silicio poveikį, tuomet galite sumažinti ne tik galimybę susi, tikimybę susirgti vėžių, bet ir galite apsisaugoti nuo kai kurių kitų plaučių lygų. Aš norėčiau taip pat Jums papasakoti apie vieną diskusiją, kuri, e, kuriam, kurioje man teko dalyvauti. Pavyzdžiui, reikia, de, kaip galima būtų vertinti, ar mums pavyko ko nors pakeisti, gal reikia sukurti kokią nors stebėsienos sistemą. Iš tikrųjų, tai padaryti yra sunku. Labai sunku, e, kai kalbame apie profesinės lygas, pasakyti, sakykime, va štai šitą lygą sukėlė būtent silicis. dauguma plaučių, e, dauguma e, vėžių atvejų yra tokie, kad labai sunku yra pasakyti, kad kažkoks vienas veiksnys e, jį sukėlė. Bet gal iš tikrųjų reikėtų geriau stebėti situaciją ateityje. Mūsų paprašė išnagrinėti, ar šis pasiūlymas nesukels per nelik didelės neproporcingai didelės naštos valstybėse narėse. Ir aš galvojau, kad taip pat gal komisija galėtų pagalvoti apie tai, kad kai kurios grupės a, tikrai patiria kur kas didesnį poveikį ir tai nėra proporcingas a, propor, a, proporcingumu neužtikrinta situacija. Gal į tai jį turėtų atsižvelgti. Dėkoju. Dabar perduosiu žodį poniai Schneider, antrajai ekspertai iš Europos sveikatos ir saugos darbė agentūros. Žodis jums. Dešimt minučių skiriame. Būtų puiku, jei sutiltumėte į tokį laiką. Microphone, please. I would first like to thank Mr. Hendler, Mrs. Ulfskog for having. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mūsų agentūros atstovus į šį klausimą. Atleisti, kad šiek tiek vėlavau. Dėja, visi mano techniniai įgūdžiai nepadėjo surasti reikalingos salės parlamente, tad atleiskite už tą vėlavimą dar kartą. Ir savo pasisakymo metu Pirmiausia, norėčiau e, pademonstruoti keletą svarbių skaičių, kuriuos greičiausiai minėjo ir prieš mane kalbėjusi prelegentė. Tada norėčiau pateikti keletą pavyzdžių susijusių su tuo, kokių tyrimų rezultatų esame gavę savo agentūroje. Taip pat pakalbėsiu apie mūsų agentūros veiklą kancerogeninių medžiagų srityje. Ir dabar pradėsiu nuo tų pagrindinių, pagrindinių skaičių. Ehm, vėžys yra antra e, pagal mirtingumą e, lyga ES, pirmoji yra e, širdies ir kraujagyslių lygos. Ir Žmonės iki 65 metų, vienas iš trijų, viena iš trijų mirčių yra įtakojama vėžinių susirgymų. Nuo 4 iki 8 procentų profesinių vėžio susirgymų ir mirčių E, tokia yra procentinė vertė, tačiau dažniausiai e, tai ne visai atitinka e, konkrečiai visas vėžio rušis, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kai vėžys yra sukeltas medžio dulkių, skai, skaičiuojama, pavyzdžiui, Prancūzijoje, kad pusė vėžio atvejų yra sukeliama profesinių aplinkybių ir dulkių poveikiu. Kaštai susiję su viežiniais susirgymais siekia apie 334 milijardus eurų. Ir tai yra toks apytikris skaičiavimas, kuris buvo pristatytas ataskaitoje, pristatytoje pirmininkaujančių Niderlandų renginio metu. Be abejo, tai yra toks apytikris skaičiavimas ir tikrai neblogą įspūdį galime susidaryti apie situaciją. Kasmet ES valstybėse narėse, 28 valstybėse narėse nuo profesinės veiklos sukelto vėžio miršta 100 2500 žmonių. Galima rasti ir daugiau informacijos apie tai, kaip buvo atlikti šie skaičiavimai, jie yra pateikti specialioje ataskaitoje. Vis dėlto tęsiu savo pristatymą. Kalbant apie profesinius kancerogenus, neretai darbuotojai mm, yra įtakojami keletos skirtingų kancerogeninių medžiagų vienu metu. Kalbant apie pasiūlymą dėl direktyvos, ten dažniausiai analizuojama viena medžiaga vienu metu, tačiau kalbant apie realią padėtį, dažniausiai darbuotojai susituria su keliomis e, skirtingomis medžiagomis. Ir čia, pavyzdžiui, yra pateiktos e, keletą profesijų, tokių kaip mechanikai, suvirintojai. E, ar netgi, pavyzdžiui, e, rūbų, batų, gamintojai, kirpėjai, visi jie susiduria su skirtingomis kancerogeninėmis medžiagomis. E, ir visos tos skirtingos medžiagos sukelia skirtingas vėžio rušis. Tai tai yra svarbu atsižvelgti, e, analizuojant poveikį. Nemažiau svarbu, kaip kad minėjo ir prieš mane pasisakiusi prelegentė, tos medžiagos e, dažniausiai taip pat turi keliariopą poveikį. Ir mes dabar žiūrime, kaip būtų galima išvengti tų vėžinių susirgymų ir mirčių nuo vėžio. Uh, Ir čia matote įtraukta keletas medžiagų, medžio dulkės, silicis, e, chromo junginiai, akrilamidas ir taip toliau. Ir jie sukelia ne tik vėžį, tačiau ir kitas veikatos problemas, tokias kaip e, rinitas, e, suprastėjusi plaučių funkcija, odos lygos, e, sudirginimas ir taip toliau reikia ieškoti būdų, kaip vengti E, išvengti tokių susirgymų. Ir jeigu pažvelgtume, pavyzdžiui, į e, kai, kurias, kai kurios kitus šalutinius poveikius neretai būtent dėl jų darbuotojai nebegali toliau dirbti, jie iškrenta iš darbo rinkos, todėl labai svarbu užtikrinti, kad būtų E, taikomos prevencinės priemonės, tokios kaip e, poveikio ribinės vertės darbo vietoje ir taip toliau. Norėčiau paminėti dar keletą rezultatų, kurie yra įtraukti į mūsų atliktą tyrimą. Jis buvo atliktas Europos komisijos užsakymu prieš trejata metų ir yra parengta ir ataskaita, yra įkelta į mūsų svetainę. Tad mes apklausėme valstybės narės ir teiravomės jų apie tas sistemas, E, kurios yra naudojamos nustatant mm, poveikio ribinės vertas, kalbant apie kancerogeninės medžiagas ir nuodingas medžiagas. Na ir tos apklausos metu išsiaiškinome, kad yra mm, tam tikrų e, ribinių verčių valstybėse narėse ir jos yra itin, itin skirtingos. Ir laikomas ir uh, ES direktyvos esančių reikalavimų, e, kai kur tos vertės netgi yra viršijamos, situacija valstybėse narėse nėra vienoda. Nemažai valstybių narių taip, taip pat sakė, kad rėmėsi ir kitų šalių patirtimi, nustatant tas ribinės vertės. Ir tai tik dar kartą įrodo, kad reikia europinių e, ribinių verčių standartų, kurie nustatytų bendrus uh, prevencijos lygius ir standartus. Manau, kad tai yra labai svarbus tikslas. Reikia užtikrinti, kad būtų ir e, tinkamos prevencijos priemonės taikomos, tokios kaip ventiliacija, uždaros vėdinimo sistemos ir panašiai. Mes taip pat prieš trejata metų paskelbėme ataskaitą, joje buvo kalbėta apie stebėsenos sistemas, e, tai palėtė ir E, tai buvo paliesta ir ankstesnio pristatymo metu ir buvo pastebėta, kad trūksta duomenų. Be to, nemažai duomenų susijusių su pramoniniais darbais, tačiau ne su, pavyzdžiui, darbais paslaugų srityje. Ir 70 procentų darbo jėgos, kaip bebūtų, dirba paslaugų teikimo srityje. Galimai mm, e, pažeidžiamų darbuotojų grupės Mm, nėra tiksliai žinomos. Ir taip pat Prancūzijoje buvo atliktas specialus tyrimas, jie atliko profesinės ryties fizikai ir buvo uh, sietas poveikis su kancerogeninių medžiagų e, kiekiu ir dauguma uh, tų darbuotojų, kurie patyrė poveikį, uh, dirbo priežiūros srityje, ir neretai jauni žmonės patirdavo daug didesnį kancerogeninių medžiagų poveikį nei vyresni darbuotojai. Be to neretai tie žmonės e, dirba besikeičiančiose darbo vietose, jie keičia tas darbo vietas gana dažnai. E, kalbant apie jaunus darbuotojus, neretai e, ten yra ir itin jaunų stažuotojų nuo 15 iki 18 metų. Taip pat mažai labai kontroliuojama yra situacija šioje srityje, jeigu darbuotojas nėra pilnateisės darbuotojas, o tik mokinys ar pameistrys. Dabar kaip tik atliekame naują tyrimą, žiūrime, kokia yra situacija sugrįžimo į darbą srityje ir tada ketiname parengti tam tikrų rekomendacijų. E, skirtų nuo vėžio nukentėjusiems žmonėms. Dar norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Viena iš medžiagų, e, kuri yra minima pasiūlyme, tai yra silicis ar silicio dioksidas. E, tai yra labai svarbi medžiaga ir mes analizavome tam tikrus tyrimus, kuriuose analizuojamas poveikis darbo vietose. Ir e, ten yra analizuojama padėtis nuo e, šeštojo dešimtmečio iki 2020 ir pastebėta, kad poveikis mažėja darbo vietoje, tačiau tas mažėjimas nėra itin ženklus ir daugėja e, darbuotojų skaičius, kurie patiria tą poveikį, nes svarbu yra ne vien tik tą um, poveikio, uh, po patį poveikį mažinti, tačiau ir užtikrinti, kad mažiau darbuotojų tą poveikį patirtų. Uh, Bet to, kaip jau minėjau, problema yra jauni darbuotojai. Dažniausiai jie daugiau nukenčia nuo silicio dioksido, pavyzdžiui. Dabar dėl tolesnio mūsų darbo, kuris planuojamas agentūroje, buvo užsakyta atlikti praktinio pritaikomumo tyrimą, kalbant apie vėžio rizikos faktorius ir jų poveikį darbo vietoje. Tad tai yra tyrimas, kurio tikslas e, pateikti tam tikrą vėžio rizikos faktorių sąrašą. Manoma, kad būtų galima atlikti ir tam tikrą bandomąjį tyrimą ar projektą kai kuriuose, ar netgi visose ES valstybėse narėse. Kol kas rengiame, renkamės iš, e, e, mūsų, iš pasiūlytų pasiūlymų dėl rangos ir manau, kad jau šiemet tą tyrimą galėsime pradėti. Panažus tyrimas buvo atliktas Australijoje, tad pasinaudosime jų pavyzdžių ir jų metodologiją. Palaikome šiuo metu kaip tik ryšius su Australijos atstovai šiuo klausimu. Dar viena veiklos kryptis, kurią norėčiau paminėti, tai yra sveikų darbo vietų kampanija. Uh, 2018-2019 e, metais ji yra organizuojama ir jos tikslas yra kovoti su pavojingų medžiagų rizika darbo vietoje. Tai taip pat yra veikla susijusi su kancerogeninėmis medžiagomis darbo vietoje. Ir tai yra tokia gerosios praktikos pavyzdžių kampanija. Jos pagrindinis tikslas yra keistis informaciją, e, kalbėti apie naujai sukurtas priemonės, instrumentus, taip pat didinti, didinti informatumą apie galimas rizikas ir kancerogeninės medžiagas darbo vietoje. Nemažiau svarbu įvertinti ir visą tiekimo grandinę, joje vykstančią komunikaciją. Čia svarbu yra REACH teisės aktai, ženklinimo reglamentai, e, yra ir tam tikrų naujų rizikų. 2003 metais buvome jau organizavę tokią kampaniją ir tikrai situacija labai pasikeitė, atsirado nano dalelės, jų poveikis. Dar vienas svarbus dalykas yra pažvelgti į tos galimai pažydžiamus darbuotojus, e, lyčių aspektus, todėl Konkrečiai šiuo atveju kalbėsime apie priemonę susijusią su pažydžiamais darbuotojais, taip pat dirbančiomis moterimis. Perinu prie paskutinės skai, skaidrės. Kalbant apie kancerogeninės medžiagas, EU OŠA e, nori, kad būtų parengtas kelio gairių planas skirtas kancerogeninėms medžiagoms ir EU OŠA su Europos socialiniais partneriais ir Europos komisija e, pirmikančių Niderlandų renginio metu e, pasirašė. Mm, tam tikrą susitarimą, įsipareigojimą, e, kurio pasiekoje bus susitarta dėl tolesnės veiklos, kovojant su kancerogeninių medžiagų rizika darbo vietoje. Tad dabar kaip tik yra e, žiūrima, ką konkrečiai būtų galima nuveikti. Jau nuo 17 metų turėtų prasidėti tie veiksmai ir vienas iš jų būtų parengti tam tikrą e, vadovą, gidą, jį parengtų vyriausiųjų darbo pareigūnų komitetas. Ten būtų kalbama apie silicio poveikio riziką, ypač statybų sektoriuje. Ir šiuo atveju mes esame įsipareigoję taip pat kasmet organizuoti e, renginius, kuriuose būtų kalbama apie konkrečias medžiagas ir taip pat ketiname reklamuoti visus tuos vykdomus darbus ir atliekamus veiksmus naudodami įvairias komunikacijos priemonės. Tad tiek būtų informacijos iš mano pusės. Ačiū už jūsų dėmesį. Nuoširdžiai dėkoju. Iškart perduosiu žodį Toniu Guso iš Europos prekybos instituto. Prašom. Uh, good morning, uh, everyone, and thank you very much for uh, the invitation. So I'm Tony Muse. Labas rytas, dėkoju už kvietimą. Aš esu Tonė Mūsų iš profsąjungų instituto Europos Sąjungoje. Tai yra likskėtinė organizacija visų profsąjungų Europos Sąjungoje. Pradėsiu. First one, sorry.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 Tai turi įtakos, e, finansinės įtakos ir visuomeniai, ir darbdaviams, ir, ir darbuotojams, jų šeimoms. Neseniai nacionalinis Niderlandų viešosios veikatos institutas atliko tyrimą ir paaiškėjo, kad kaštai yra iki 334 milijardų eurų per metus ES mastu. Būtent todėl profsąjungos e, ėmėsi kampanijos e, siekdamos sustabdyti viešinius susirgymus darbe. Viena pagrindinių priežasčių yra, kad visus vėžio atvejus galima sustabdyti, galima užkirsti jiems kelią, jeigu darbuotojai nesusidurtų ar mažiau susidurtų su kancerogeninėmis medžiagomis, būtų galima išvengti daugybės vėžio atvejų. Viena priemonių, kurią būtų galima panaudoti siekiant sumažinti e, šias e, lygas, yra e, kancerogenų vertės nustatymo priemonė. Mes skatiname naudoti šią priemonę ir skatiname ES sąjungo kuo greičiau e, koreguoti kancerogenų direktyvą ir nustatyti ir apriboti bent jau 50 didžiausių kancerogenų vartojimą ir naudojimą. Labai džiaugiamės, kad e, ponia Tyson e, E, sutiko iki šių metų pabaigos nustatyti 25 ribinės vertes iki šių metų pabaigos ir 50 kancerogenų ribinės vertes iki 20 metų. Ko reikalauja profsąjungos? Komisija pasiūlė nustatyti 13 kancerogenų. E, ribinės vertės, norėtumėm, kad penkių iš jų ribinės vertės būtų daug aukštesnės, matote lentelėje. Tai yra įkvepiamas silicis, kromo e, e, sudėtinės dal, e, dariniai, butadinas ir keramikinės skaidulos. Kodėl mes reikalavome, kad šitų kancerogenų ribinės vertės būtų aukštesnės? Ogi todėl, kad kai kuriuose valstybėse narėse nacionalinių lygmenių jau dabar galioja griežtesnės taisyklės. Todėl mes turime naudoti, pasinaudoti geriausią praktiką mūsų valstybėse narėse. Jeigu tai galima įgyvendinti vienoje šalyje, tai turėtų būti galima įgyvendinti ir kitoje pasinaudosiu e, kuro, chromo darinio e, pavyzdžių. Komisija siūlo 25 mikrogramų kubinėme metre ribinę vertę, o Prancūzijoje, Vokietijoje ir Niderlanduose yra vos vienas miligramas kubinėme metre. Taigi e, gerokai mažiau. Ir Žinome, kad komisija yra linkusi pakeisti šią ribinę vertę, nuolatos vyksta tyrimai. E, Tyrėme, kaip galima būtų sustiprinti, e, sugriežtinti šias ribinės vertes. Labai svarbu, kad parlamentas e, taip pat stengtųsi sugriežtinti ribinės vertes, nes kai šie kancerogenai bus įtraukti, kai, kai ribinės vertės bus sutrauktos į direktyvą, bus labai sudėtinga jas pakeisti, tai bus labai ilgas procesas. Todėl reikia stengtis nuo pat pradžių numatyti e, labiau saugančią, griež, saugančias griežtesnės ribinės vertės. Komisijos pasiūlymas yra pakeisti tik tai direktyvos trečiąjį priedą, tai yra pridėti tam tikrų kancerogenų ribinės vertės, bet mes norėtume pasinaudoti progą, kad vyksta direktyvos peržiūra ir pakeisti kai, kurias, kai kuriuos direktyvos straipsnius. Profsąjungos norėtų, kad direktyvos apreptis būtų praplėsta ir kad būtų galima įtraukti medžiagas, kurios yra toksiškos reprodukciniai sveikatai. Kol kas ten kalbama tik tai apie kancerogenus ir mutagenus. Bet mes manome, kad direktyva turėtų apriepti ir e, kitokias medžiagas. tarp 2-3 milijonų darbuotojų susiduria su tokiamis medžiagomis ir dabartiniai galiojantis teisės aktai yra labai silpni, labai mažai apsaugo nuo tokių medžiagų. Pavyzdžiui, yra e, neščiųjų direktyva, pagal kurią darbdavys sužinojęs, kad jo darbuotoja e, pastoja, imtis, gali imtis priemonių, sumažinti jos prieigą prie e, tokių medžiagų, bet dažniausiai tai at, at, atsitinka per vėlai nes apie neštumą darbuotoja praneš maždaug trečiame mėnesyje, o tai gali būti per vėlų, nes jinai jau bus susidūrusi su tais kancerogenais. Ši medžiaga reprotoks yra įtrauktas į kitus teisės aktus, bet jie visi yra e, ne teisėtai, teisiškai neprivalomi. Manau, kad reprotoksas taip pat turėtų būti įtrauktas į direktyvą, kur yra privaloma taikomo, taikymo. Ir reikia atsižvelgti tai, kas daroma kitose valstybėse narėse, nes nacionalinių e, lygmenių yra įvairiausių šalių, kurios jau įtraukia reprotoksą į e, nacionalinius teisės aktus ir, ir jo ir jis yra įtrauktas prie kancerogenų. Bet yra ir kitų nuostatų, kurias norėtumėme e, peržiūrėti ir patobulinti. Skaidrumas e, susijęs su e, rizika susirgti vėžiu ribinė vertė. Kaip sakė kalbėtojai, e, jeigu net yra nustatyta ribinė vertė, bet vis tiek tu nesitikras, kad tikrai nesusirksi. Todėl mes norime, kad ribinė vertė būtų nurodyta teisės akte, tam, kad kiekvienas žinotų, e, kokia rizika susirgti vėžių net laikantis ribinės vertės toliau egzistuoja. Taip pat norėtumėm, kad būtų privaloma stebėti e, dar, darbuotojų sveikatą išėjus jiems į pensiją, kaip girdėjome. E, Vėžių susirgti galima gerokai vėliau, nei dirba į kancerogeninėje aplinkoje. Dažnai į pensiją išėję e, darbuotojai susirga vėžių, todėl reikėtų stebėti jų sveikatą, kad būtų galima susijęti galima susirgymą su darbu. Taip pat labai svarbu surinkti daugiau duomenų apie, apie darbą e, kancerogeninėje aplinkoje. Tai būtina siekiant užtikrinti geresnę prevenciją. Nustatę ribinės vertes, jas taikydami, e, vėliau yra, užtrunka labai ilgai, jeigu norime jas peržiūrėti. Todėl reikėtų numatyti, kad direktyvoje numatytos ribinės vertės būtų peržiūrimos reguliariai, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų duomenis. Taip pat norėtumėm e, numatyti minimizacijos planą tada, kai kiti keliai yra neįmanomi. Taip pat norėčiau uh, pakalbėti apie ilgalaikę perspektyvą ir darbus, kaip sustabdyti viešinius susirkimus darbe. Dabar galiojančioje direktyvoje nėra jokios metodologijos, kaip nustatyti ribinės vertes. Mums ir toliau reikia rasti, nuspręsti metodą, apie metodą, kaip nustabitinėti ribinės vertes. Tai yra be galo svarbu, nes dabar ribinės vertės yra nustatomos tik tai. Mm, e, atliekant e, kaštų ir pajamų analizę. Tai lik ir loterija lyginama žmogaus gyvybė ir verslo pajamos, verslo pelnas. E, mums tai nepatinka, mes norėtumėm, kad būtų e, imtasi kito metodo ir kitų metodų būtų nustatomos ribinės vertės. Gal tiek E, baigsiu savo pristatymą ir padėkosiu už dėmesį. Nuoširdžiai dėkoju. Dabar iškart mūsų ketvirtoji ekspertė Rebeta Smith iš Business Europe. Prašom. Thank you, uh, Chan, thank you for... Labai dėkuoju pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti Jums taip pat už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Pirmiausia, aš norėčiau pabrėžti labai aiškiai, kad darbdaviai nori kuo geriau apsaugoti darbuotojus nuo vėžio, kurio galima susirgti dėl profesinių priežasčių. Ir mes suprantame, kad tai geresnė apsauga bus naudinga ir darbuotojams, ir mūsų visuomeniai, ir darbdaviams iš esmės. Ir jei sąlygos ir ribinės vertės bus nustatytos visoje Europoje, tai sudarys vienodas darbo sąlygas visiems. Ir todėl mes, Business Europe, iš esmės remiame pirmojo ir trečiojo e, priedų peržiūrą, nustatant griežtesnės normas tam tikroms medžiagoms. Tačiau mes vis dėlto manome, kad poveikio ribinės vertės turi būti griežtinamos, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Pirmiausia, reikia remtis tikrai patvirtintais mokslinių tyrimų duomenimis. O šiandien ir šiandien turime tokių duomenų ir būtent jais reikia remtis nustatant ribinės vertės. Kartu taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar tų e, verčių bus įmanoma laikytis e, techninių ir ekonominių požiūriais. Be to mes manome, kad ribinės vertės turi būti nustatomos tik tai toms medžiagoms, kurios tikrai yra žinoma, kad yra kancerogeninės ir tos medžiagos turi būti įtrauktos į priedus. Bet to mes manome, kad nėra prasmės tiesiog nustatyti kažkokius abstrakčius tikslus, pavyzdžiui, 50 procentų ar 100 procentų iki, sakykime, 2020 metų, nepateikiant, neprie, nepaaiškinant, kokios medžiagos yra pavojingiausios. Aš taip pat norėčiau kelias žodžius pasakyti apie patį procesą. Be abejo, mes žinome, kad komisija teikia pasiūlymą dėl ribinių virčių, tačiau kartu tuo pat metu vyksta konsultacijos su e, įvairiomis suinteresuotomis šalimis ir įvairiais subjektais. Ir aš manau, kad e, apie tai reikia kalbėti, tai reikia atkreipti jūsų dėmesį. Ir kaip jums yra Žinoma, ES lygmenių, lygmenių bent jau darbas pirmiausia prasideda mokslinių tyrimų komitete, kuris turi išnagrinėti visus mokslinių tyrimų duomenės. Tam, kad išsiaiškintų, dabar galiojant rybinė vertė atitinka tikrovę. Be to, šis komitetas rengia duomenės iš įvairių subjektų, pramonės ir vyriausybių atstovus. Po to diskusija perkeliama yra į patariamąjį komitetą. Tai yra labai svarbus etapas visame šiame procese, nes tikriausiai, kaip jums yra žinoma, šiame komitete dirba darbuotojų, darbdavių ir vyriausybių atstovai. Ir šis komitet, patarimasis komitetas turi išnagrinėti, ar siūlomos ribinės vertės atitinka socioekonominio poveikio ir įgyvendinamumo kriterijus. Kolegė jau kalbėjo apie sąnaudų ir naudos analizę, ji yra labai svarbi ir e, mes e, nebūtume linkę pritarti e, mintims, kad čia bandoma lyginti, kas yra svarbiau žmogaus gyvenimas ar verslo interesai. Ne, čia kalba turėjote apie tai, kad ar verslas sugebės apsaugo, įgyvendinti nustatytas ribas ir sugebės tinkamai apsaugoti darbuotojus. Kartais pavyksta susitarti jau patariamojo komiteto lygmenių, o kartais ne. Reikia atvirai tą pasakyti. Bet akivaizdu, kad patariamasis komitetas atlieka svarbu vaidmenį nustatant arba siūlant nustatyti ribinės vertes. Patarimasis komitetas rengia nuomonės ir tai jau yra, tos nuomonės jau yra labai konkretus pagrindas tolesniam darbui. Ir todėl mes džiaugiamės, kad komisijos pasiūlyme iš esmės da, laikomasi visų šių procedūros etapų. Šis procesas gali užtrukti ir e, kolegos jau apie tai kalbėjo, kad e, užtrunka ribinių viršių keitimo procesas ir gal reikėtų jį paspartinti. Bet turime užtikrinti, kad nebūtų praleistas nei, praleistas nei vienas iš šio proceso etapų. nes e, labai svarbu yra užtikrinti, kad visi suinteresuoti subjektai sutartų dėl to, kas yra siūloma. Ir be abejo, mes žinome, kad po pirmojo pasiūlymo paprastai pateikimas yra antrasis, po to trečiasis. Ir jūs visus rengiant reikės išvelgti mano minėtas sąlygas. Mes suprantame, kad, kad nuogastaujama dėl ribinių verčių siūlomų kai kuriems sektoriams. Ir aš nebijoju, kad jums yra žinoma, kad vyko ilgos diskusijos dėl kristalinio silicio ir buvo nagrinėjama, reikia įtraukti į direktyvą ar ne. Ir mes matom, kad mokslininkai nagrinėja šį klausimą įvairiais aspektais. Ir galima būtų netgi pasakyti, kad kol kas bendros nuomonės dar nėra. Manau taip pat, kad svarbu yra pasakyti, kad iš tikrųjų kai kurie sektoriai yra susirūpinę dėl to, kad kristalinisėlėsis gali atsidurti direktyvoje. Ir reikia pasakyti, kad čia reikia kalbėti ne vien apie ribinės vertės, bet ir apie taip, kaip bus gyveninamos kitos direktyvoje numatytos priemonės. Ten yra tam tikra priemonių hierarchija. Pavyzdžiui, kalbama yra apie būtinybę keisti medžiagas kitais pakaitalais, keisti apskritai gal savo požiūrį. Ir mums, kaip ir jums, tikriausiai yra žinoma, kad mes džiaugiamės kad komisijos pasiūlyme yra atsižvelgta į e, tarp sektorinį susitarimą dėl darbuotojų apsaugos nuo kristalinio silicio. Ir mes e, manome, kad galima tik pasidžiaugti tuo, kad pasiūlyme yra paminėtas tas susitarimas. O konstatuojamojo dalyje yra parašyta, kad tas sutarimas papildys e, komisijos siūlomą teisės aktą. Bet būtų įdomu sužinoti iš tikrųjų, kaip tai atrodys praktikoje kaip e, bus bendradarbiaujama su tais pramonės sektoriais, kurie yra paminėti tame susitarime ir kaip bus juose nustatoma rizika. Mes esame taip pat šiek tiek susirūpinę dėl sulomos ribinės vertėjas kieto, kietosios mėdienos dulkiam. Kiek mes suprantame, pagaravę su tam tikrais sektoriais, kad pavyzdžiui, kad tais atvejais, kai naudojami yra da, tam tikri įrankiai, kurios darbuotojas laiko rankose, laikytis tų ribinių, siūlomų ribinių virčių bus sunku. Ir da, jau gavome da, pranešimų iš da, tam tikrų sektorių, kad pak, nėra kuo pakeisti tų, tų pa, įrankių. Taigi gali būti, kad realiai, realiam gyvenime gyvendinti siūlomas ribinės vertės e, bus kiek sunku gyvendinti. Jums taip pat tikriausiai yra žinoma, kad vyksta diskusija ir dėl uh, chromo 6. Žinoma, kad taryboje apie tai, pavyzdžiui, kalbama. Ir kaip ir sakė patarimasis e, komitetas dėl e, darbų saugos ir sveikatos, gali būti taip, kad e, bus numatytas laikas, kada reikės peržiūrėti direktyvos, nuo, direktyvos nuostatas, bet taip pat manome, kad kartu reikia taip pat panagrinėti, kokie sektoriai naudoja šeštą chromą ir kokias, gali, kokios yra galimybės tose sektoriuose pakeisti gamybos procesus. ir gali būti taip, kad mums reikės labai aiškiai apibrėžti, kada vyks peržiūra. Nes akivaizdu, kad reikia ieško, ieškoti subalansuoto požiūrio. Kai kurios siūlomos ribinės vertės arba da, siūlomas tam tikrų medžiagų įtraukimas kelia šiokį tokį susirūpinimą. Todėl mes raginame jūs nenukrypti per nelik nuo komisijos pasiūlymo. Jau minėjau, kad patariamajame komitete iš esmės įvairūs subjektai, tai yra ir vyriausybių, ir darbdavių, ir darbuotojų atstovai pritarė tam, kas čia yra siūloma. Tai yra tai, kas surumana pagrysta mokslinių tyrimų duomenimis ir, kiek aš suprantu, iš esmės dauguma valstybių narių bet jau kaip aiškiai iš diskusijų taryboje, taip pat daug maž pritarė šiam pasiūlymui. Mes manome, kad labai svarbu yra baigti šią peržiūrą kuo skubiau, tam, kad būtų e, cheminių medžiagų poveikio darybinės verstas būtų nustatytos kuo aiškiau. Ir jei mes dabar pradėsime kalbėti apie tai, kad gal reikia keisti atskirus straipsnius, tuomet diskusija užtruks. Todėl aš manau, kad dabar reikėtų tiesiog remtis komisijos pasiūlymų tam, kad galima būtų žengti į priekį kuo skubiau. Dėkuoju. So, Nuoširdžiai dėkojame visiems ekspertams ir ekspertėms. Suteiksiu žodį Maritai. Tačiau ir pats norėčiau šį beitą pasakyti. Mane visą laiką pritrenkia, kaip lengvai, lengvabūdiškai kalbame apie e, kaštus ir pajamas. Aš pats sargu vėžių ir dažnai sakau, kad esu. E, kad gyvenu su vėžiu ir, ir, ir klausydamas apie tokią, tokią kalbų tikrai kažkaip nemaloniai jaučiuosi, nejaukiai jaučiuosi. E, aš turiu klausimą, bet pirmiausiai suteiksiu žodį Maritai. Kalbėsiu švediškai. Prašom užsidėti ausines. <clears throat> Eh, tack för att ni alla har kommit hit och eh, delat. Ačiū labai. Dėkoju visiems atvykusiems į šios dienos klausimą. Ačiū, kad pasidalijote savo išmintimi ir žiniomis šioje srityje. Ir ką tik pasisakė gerbiamas pirmininkas ir man atrodo, kad tai tik pademonstravo, jog mes visi turime tokį gana asmeninį santykį su viežiniais susirgymais. Ir kalbant apie tokio pobūdžio susirgymus, jie m, mm, diskusijos apie tai paliečia mus ir kaip žmonės, juk mes ne vien tik politikai. Ypač kai kalbame apie tokius žmogiškus dalykus ir Man atrodo, tai atsispindi ir mūsų darbe susijusėme su šia iniciatyva kancerogeninių medžiagų klausimais. Ir buvo paminėta šiandieną daug skaičių. Ir akivaizdu, kad tai yra vienos svarbiausių gairių šiuo metu. žinia, kad kasmet ES sąjungoje nuo vėžinių susirgymų, e, sukeltų darbo vietos sąlygų miršta 100-2500 gyventojų. Ir mes esame pažangus regionas, turtingas regionas, mes pirmaujame mokslinių tyrimų srityje, mes e, E, bandome suvaldyti sunkes lygas ir susirgymus. Ir man atrodo, kad šis skaičius - šimtas tūkstančių žmonių, kurie miršta nuo kancerogeninių medžiagų sukeltų susirgymų kasmet, tikrai yra šokiruojantis. Penkiasdešimt procentų visų su E, profesinėmis priežastimis susijusių susirgymų ir to pasiekoje atsiradusių mirčių yra įtakotos būtent vėžinių susirgymų ir man atrodo tai turi būti labai e, svarbia e, paskata mūsų veiksmuose, mūsų veikloje, bet o čia yra ir kitų interesų, kad ir tų pačių ekonominių interesų. Ir tai reiškia, kad labai svarbu yra nustatyti tam tikrą lygį kad, pavyzdžiui, valstybės narės turėtų galimybės išlaikyti didesnį užmojų mastą. Mm, ir tikrai negalime primti tokių sprendimų, e, kurie yra neįdomus ar neaktualūs pusiai ES valstybių narių, ar kuriuos neįmanoma įgyvendinti. Man atrodo, tai, į tai taip pat reikia atsižvelgti mūsų darbe. Vis dėlto akivaizdu, kad komiteto užmojų mastas yra didelis. Mes taip pat visi žinome, jog labai svarbu um, taip pat patritaikyti pasiūlymus prie realybės, dirbti palaipsniui. Tačiau kartais atrodo, kad mes norime vienu metu žengti keletą žingsnių ypač kai kalbama apie tokius svarbius klausimus kaip kancerogeninės medžiagos, vis dėlto mums reikia pakankamai paramos, mums reikia tinkamo užmojų masto, jeigu norime pasiekti veiksmingų rezultatų. Ir visi tie faktai, tos detalės, kurios šiandieną buvo paminėtos, kalbant apie kancerogeninės medžiagas darbo vietoje, turiu pasakyti taip, jos yra labai svarbios. Tai svarbi informacija, tačiau tuo pat metu aš manau, kad kalbant apie tolesnį mūsų darbą, jam didelę įtaką e, darys, na, galbūt čia ir yra tam tikras e, interesų konfliktas, taip pat svarbus yra ir ekonominiai faktoriai. Tad akivaizdu, jog kyla tam tikras interesų konfliktas tarp e, darbuotojų ir verslo savininkų. Yra nemažai skirtumų ir apskritai tarp valstybių narių. Kai kuriuose valstybėse narėse yra pasiektas tikrai neblogas, aukštas lygis, kalbant apie apsaugą nuo kancerogeninių medžiagų darbo vietoje. Tuo tarpu kitose valstybėse narėse situacija gali būti šiek tiek skirtinga. Ir man atrodo, tai taip pat yra svarbus dalykas, į kurį turė, turime atsižvelgti mes kaip šio komiteto nariai. Mes taip pat privalome užtikrinti, jog e, tie, kas susiduria su sunkumais siekdami mūsų nubriežto ambicijų e, lygio, turėtų galimybės pasistiepti ir pasivyti pirmaujančias valstybės narės. Bet kuriuo atveju norėčiau pakartoti, jog šis klausimas yra svarbus mums visiems, jis vienyje mus visus, nes tai yra susijęs su bendrais asmeniniais kiekvieno iš mūsų interesais Tad norėčiau padėkoti Jums, ačiū už tai, kad e, įnešėte savo indėlį šias diskusijas, tikrai išgirdau nemažai naujų dalykų, kai kurie e, komentarai jų mm, buvo girdėti ir anksčiau, jie įtakojo e, šią iniciatyvą, kurią pradėjo komisija, bet kuriuo atveju tikiuosi, kad galėsime dirbti kartu ir pasiekti ambicingų rezultatų. Dar kai ką norėčiau paminėti. Keletą šio komiteto narių apie tai nekartą jau kalbėjo, tai yra lyčių perspektyva. Apie tai buvo kalbama ir šios dienos pristatymuose. Man atrodo, kad neretai buvo pražiūrima šis elementas šioje srityje ir man atrodo, kad labai svarbu tai įtraukti į mūsų rengiamus pasiūlymus, kuriuos pateiksime ateityje. Tad ačiū, ačiū Jums už viską. Dėkoju, Marita. Dabar suteiksiu žodį žiliniams pranešėjams. Pirmiausia, Kulio Drula. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes čia e, kalbame apie da, tikrai aukšto lygio technologijas, tačiau ba, mano ak, a, akis neturi tokių technologijų, todėl aš ne viską galėjau pamatyti skaidrėse. Mes a, jau kalbėjome apie sveikatą ir apie sveikatos ir sąnaudų santykį. Tai yra labai svarbus etinis klausimas. Ir aš norėčiau gauti daugiau informacijos tam, kad galima būtų geriau išsiaiškinti, kaip atliekami įvairūs tie skaičiavimai. Be to aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad labai svarbu yra stebėti darbuotojų sveikatos būklę, kaip aš jų susirgamumą, sargamumą vėžių, po to, kai jie jau baigia dirbti. Ir nereikia manyti, kad tik tai pramonėje žmonės patiria riziką susirgti vėžių. Ir da, žmonės susiduria ne tik su grinosiomis molekulėmis, bet su jų mišiniais. Ir e, man yra tekę, pavyzdžiui, bendrauti su valytų, valytų valymo ta, tarnybomis ir tenai rizika taip pat yra didelė, nes labai daug valiklių turi savo sudėtyje pavojingų medžiagų ir niekas apie tai nežino. Bet aš manau, kad taip pat reikėtų kalbėti ir apie kirp, kirpyklų verslą e, ir, būt, ir uh, kirpiklas naudojamus produktus. Aš suprantu, kad e, ten yra daug kokybiškų produktų, bet manau, kad reikėtų ir tam sektoriu skirti daugiau dėmesio. Taip pat būtų labai įdomu e, sužinoti, kokia yra situacija skirtingose valstybėse narėse. Tai yra svarbu dėl to, kad e, taip pat jis mums išsiaiškinti, kokia yra da, o, o, situacija konkurencijos srityje ir kaip galima būtų ba, nepakengti skiriams valstybėms narėms. Uh, Ir mes čia komitete turėtume siekti kuo labiau apsaugoti darbuotojų sveikatą. Tačiau kartu turime elgtis realistiškai, negalime pamiršti tikrovės, nes visiškai tikrai bus nenaudinga, beprasmis bus da, mūsų darbas, jei mes nustatysime tokias ribinės vertės, kurių niekas negalės po to pasiekti. Ne, mes norime uh, veikti veiksmingai. Uh, Ir buvo paminėta, kad per metus nuo vėžių miršta, susijusios su profesija, miršta šimtas tūkstančių žmonių. O mūsų keliuose miršta vidutiniškai per metus 25 tūkstančiai. Taigi mes matome, kad tai yra nepaprastai aktualus klausimas. Ir be abejo, reikės dar kalbėti apie konkrečias ribinės vertes, tai yra labai svarbu, bet reikėtų taip pat skleisti daugiau informacijos apie šią problemą ir, ir užsimti prevenciją. Ir reikėtų taip pat nepamiršti e, apie nepsi e, sektorių. Ten yra daug įdomių dalykų. Ir daug ką galima būtų dar padaryti, didinant darbuotojų informuotumą. Galima būtų, e, pažiūrėjau, renkti kažkokią informacinio pobūdžio medžiagą. Tai taip pat galėtų padėti jiems apsisaugoti. Tikrai e, gal sunku paskai, perskaityti ekranuose, bet išdalintose dokumentuose rasite visus skaičius. E, Pane McIntyres, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Taip, prašom. Ďakujem veľmi pekne. Ja budem hovoriť teda v mene našej spravodajkyne. Ačiū, ponė pirmikė, aš kalbėsiu mūsų pranešėjos e, ponios Makintar vardu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems už e, įdomią informaciją. Mes norime parengti gerą dokumentą ir tam reikia išgirsti įvairių nuomonių, nes mes tikrai nenorime, kad mūsų tvirtinamas dokumentas turėtų nenumatytų padarinių. Aš iš esmės e, pritariu komisijos pasiūlymui peržiūrėti 2004 metų direktyvą. Aš manau, kad mes turime tikrai skirti kur kas daugiau dėmesio tam, kad užkirstume e, kelią riziką susirgti vėžių e, dėl darbo. Ir aš manau, kad mes tikrai galėtume taip pat ir užtikrinti deramą darbuotojų apsaugą ir ap, e, nepakenkti pramoniai. Esu įsitikinusi, kad mes turime remtis moksliniais duomenimis ir taip pat e, įgyvendinamumo studijomis. Be abejo, reikės atsižvelgti ir, ir šio dokumento e, po, e, poveikį mūsų socialiniam gyvenimui ir ūkiui. Jau minėjau, kad mes norime užkirsti kelią nenumatytiems padariniams. Nenorime, pavyzdžiui, kad šis dokumentas pakenktų mūsų konkurencingumui ir pablogintų užimtumo situaciją. Aš manau, kad priedus reikėtų peržiūrėti, bet aš nemanau, kad reikėtų pradėti diskusiją dėl atskirų straipsnių. Ir aš nekantriai lauksiu šešėlinių pranešėjų susitikimų, kurie tai tikiuosi įvyks netrukus. Dėkoju. Alde vardu Renade Veiba. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? E, kitų frakcijų atstovų. Irgi nematau Karima Dely žaliųjų vardu. Irgi niekas nekelia rankos. EFDD taip pat, tada Šemiller. NF, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems, kas šiandien kalbėjo, visiems ekspertams. Ypač man malonu buvo išgirsti profsąjungų atstovus, nes aš aplinkosaugos komitete rengiu, rengiu nuomonę. Ir todėl man buvo labai įdomu išgirsti jų poziciją. Dabar kelios pastabos apie šį dosiją ir apie mūsų pasiūlymus. Aš manau, kad iš tikrųjų mūsų sukrėtė tai, kad kalbama apie sąnaudas ir apie sveikatą. Ir kalbama vien apie sąnaudas ir, iš esmės. Ir tai, yra, tai būtų įmonių patiriamos sąnaudos. Tos sąnaudos, kurios atsirastų, jei jos imtųsi prevencijos. Ir prevencija yra be abejo svarbu, bet taip pat reikėtų ir galvoti apie tai, kad jos turės ruoštis naujoms nuostatoms kurios bus takomas kancerogeniniams medžiagoms ir gal ateityje kitoms toksinėms medžiagoms. Ir mes žinome, kad kartais e, da, tos sąnaudos yra gan didelės, nes reikia pirkti naujos įrangos ir dėl tos didelės sąnaudos pakerta įmonių konkurencingumą. Ir mes e, žinome, kad kad e, tas poveikis tų cheminių medžiagų gali būti platesnis, nebūtinai jį patiria tik tai darbuotojas, bet ir, pavyzdžiui, ir jo šeimos nariai, nes žmonos labai dažnai valo, sakykime, vyrų e, naudojama, e, naudojamus rūbus, darbo rūbus ir asbestas ir, ir gali kvėpti asbesto. Man, tačiau man atrodo, kad labai dažnai ta, visas dėmesys skiriamas yra sąnaudoms. Man atrodo, kad kai kalbame apie sąnaudas, reikėtų kalbėti apie tai, kokios sąnaudos būtų priimtinos trumpalaikiai, e, vidurio trukmės ir ilgalaikiai perspektyvoje. Aš e, Business Europe atstoviai noriu pasakyti, kad Jūs siūlyte mums ypatingai nekeisti komisijos pasiūlymo, tad, nes norite, kad jis būtų kuo skubiau patvirtintas. Taip, gal mes gar galėtume tam pritarti, tačiau mes reikalausime, kad būtų kur kas daugiau dėmesio skiriama prevencijai, nes manome, kad prevencijai reikia tikrai skirti daugiau dėmesio da, ir negal, nereikia kalbėti vieną apie ribinės vertės. Žodis Česlav Hok. Panie Przewodniczący, najpierw. E, Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti visiems ekspertams už tai, kad pasidalino informaciją. Manau, galėtumėm ginčytis dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvą, dėl kitų direktyvų. Žinoma, demokratijoje ginčas, diskusijos yra natūralu, bet kai kalbame apie kancerogenus, mutogenus darbo vietoje, tai negali kilti netgi debatų, nes kai darbuotojas išgirsta, kad e, susirgo vėžių ir kad e, tai atsitiko todėl, kad jo darbo vieta buvo nesaugi, čia nėra apie ką kalbėti neužtenka tada nei pagerinti darbo sąlygų per vėlai, nei išmokėti kompensaciją. Ne, tada, reikia, tada jau svarbiausia tik sveikata ir to žmogaus gyvybė. Tai yra pati didžiausia vertybė. Aš kaip daktaras daugiau negu 40 metų dirbęs šioje profesijoje e, labai daug kartų praneždavau žmonėms, kad serga vėžių, žinau, kokia tai drama, kokia tai problema. Ir kaip medicas galiu pasakyti, kad e, diagnozė, kad sergi vėžių dar nėra mirties nuosprendis, nes tikrai dauguma vėžių tipų galima, būti, gali būti gydomi. Tačiau labai svarbu, kad didžiausias e, vėžio priešas ar geriausia e, priemonė prieš vėžį yra profilaktika. Baiminuosi, kad e, nors valstybėse narėse taisyklės yra skirtingos, dažnai jų tiesiog nesilaikoma. Jeigu kalbama apie šimtus tūkstančių mirčių, kiekvienais metais, tai įsivaizduokite, kad kiekvienais metais e, nuo Europos e, nuo mūsų <laughs> šalių paviršiaus dinksta e, miestelis, kuriame gyvena šimtas tūkstančių žmonių. Man labai mm, esu girdėjęs, kad kad, pavyzdžiui, profsąjungos atstovai kalba ne apie pajamas ir kaštus ir kai kurie verslininkai taip pat sako, kad jiems svarbiausia yra žmogaus gyvybė. Būtent tai ir yra Europos vertybė. Taip pat matom, kad e, labai na, nerima keliant informaciją mus pasiekia, kad sužinome, kad ir kirpėjai, ir valytojai susiduria su kancerogeniam medžiagom ir gali surti vėžių. Tai pagalvokite, ką galima pasakyti apie tos, kurie dirba baldų fabrike Ar iš vis, tarkime, centrinėje ir rytų Europoje yra laikomasi šitų reikalavimų? Ar yra e, centrinis registras, kuriame būtų fiksuojama tokia informacija, vertinama rizika? Todėl dar kartą sakau, mes šiuo klausimu turime veikti labai ryštingai. Ir europinės ribinės vertės turi būti įvestos kuo greičiau ir ir, ir reikia jų laikytis. Žinoma, galima kalbėti apie tai, kiek jos atitinka kiekvienos šalies jau pritaikytas ribinės vertės, bet svarbu, kad jos galiotų, būtų privalomas, nes čia mes kalbame apie esminės Europos vertybės. Sveikata ir darbuotojų gyvybė yra pati didžiausia vertybė. Ir greičiausiai net nereikia kalbėti apie pajamas, pelną ir išlaidas. Ačiū. Like Ačiū, ponė Permingė, ir aš norėčiau atsiprašyti Karim Dėlį vardu. Būtent jį uh, rūpinasi šiuo klausimu, tačiau ji negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje, bet aš pabandysiu Jums perteikti jos ir mūsų frakcijos nuomonę. Mes džiaugiamės, kad pagaliau daroma pažanga uh, šiuo svarbiu klausimu mes jau labai ilgai laukiame pasiūlymų dėl šios direktyvos peržiūrų ir turiu pasakyti, kad ES vaidina labai labai svarbu vaidmenį užtikrindama saugą darbo vietoje. Ir žinome, kad dar esame labai daug problemų dėl kancerogenų poveikio darbuotojams. Todėl džiaugiamės, kad pagaliau žengėme į priekį. Mes e, norėtume, kad dokumentas būtų patobulintas, mes norėtume, kad būtų praplėsta taikymo sritis, e, tam, kad į ją patektų taip pat e, reprodukcijai toksiškos medžiagos, kolega jau apie tai kalbėjo ir mes pateiksime pakeitimu, ragindami panagrinėti šį klausimą. Taip pat e, norėtume, kad būtų sumažintos maksimalios e, vertės. Jau buvo pasakyta, kad kai kuriuose valstybėse narėse galima laikytis e, griežtesnių normų. Ir todėl mes manome, kad šią gerą praktiką reikėtų skleisti, siekiant apsaugoti visus darbuotojus ES. Ir trečias dalykas - paslaugų sektorius. Jį taip pat reikia įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį, dėl to, kad šiame sektoriuje labai dažnai dirba moteris, kurios susiduria su e, šių medžiagų keliama rizika. Ir mums šis e, klausimas yra itin aktualus. Ir, ir aš, ir ponia Dėlė, tikrai tikimės, kad galėsime sėkmingai bendradarbiauti tobulindami šį pasiūlymą. Ačiū, Pros Fonturis. Χαίρομαι για τη συζήτηση αυτή και θα συμφωνήσω με... Ačiū, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad mes šiandien kalbame apie šį klausimą ir aš pritariu tam, ką pasakė kolegos. Taip, aš manau, kad reikėtų sumažinti ribinės vertės taikomas kontrogeninėms medžiagoms ir reikia skirti visą dėmesį pavojingiausioms medžiagoms. Tačiau kartu reikėtų taip pat pradėti aktyvę kampaniją, kurios metu reikėtų, reikalau, reikėtų raginti darbuotojus laikytis šių normų. Nes labai dažnai patys darbuotojai nenori ar pamiršta apsisaugoti. Ir tikrai yra dramatiška situacija, kad tiek daug dėmesio teikime sąnaudoms, kai kalbame apie, iš esmės apie žmogaus sveikatą. Dabar aš pasisakysiu. Norėčiau pasisakyti trim punktais. Paskui sutiksiu žodį komisijai, bet noriu prieš tai pats pasisakyti, nes manau, kad trys dalykai yra labai svarbus. Pirma, Man labai pikta, kad mes iki šiol neturime jokios patikimos domenų bazės. Aš iš savo patirties žinau, kad Vokietijoje dabar yra kūriamas nacionalinis vėžio registras. Ar nebūtų tikslinga kažką panašaus padaryti ir europinių lygių, tam, kad daugiau žinotume apie šią problemą, ypač todėl, kad e, daktarai šios srities sako, kad e, 80 procentų atvejų jie nežino, kur dėl ko iš tiesų kilo vėžys. Medicininė prasme nėra tiek gerai įrodytas, įrodyta vėžio kilmė, kiek galėtų būti. Jauni žmonės dažniau susirga, suprantu, aš pats dirbau pramonės rytyje ir tikrai visos apsaugos priemonės, tarkim, kaukės ir taip toliau, e, na, yra nemadingos, galima sakyti, jaunimui. Žmogus tiesiog, na, nu, atsisako jomis naudotis. Kągi daryti, imtis kažkokios kampanijos ar griežčiau įvesti reikalavimą naudotis apsaugos priemonėmis, e, net jeigu tai yra nemadinga, na, negražiai atrodo įsidėjęs kaukę, na, suprantu, bet gal galima kažką sugalvoti, kad taptų madinga. Ir trečias dalykas, kadangi aš iš patirties žinau apie šią problemą, turiu pasakyti, kad kaip ir Hokas patvirtino iš savo patirties, daktariškos patirties, mes žinau, kad dažnai e, tyrimai nustatomas viešys yra per vėlai, bet dažnai sakoma, kad jeigu būtume atėję prieš kokius pusantrų metų, net nebūtume galėję nustatyti, kad jau prasidėjo vėžio formavimasis. Jeigu norime e, stiprinti prevenciją, būtų labai svarbu tobulinti diagnozavimą. Taigi, norėčiau ekspertų irgi apie tai pakalbėti, taip pat ir komisijos mūsų ekspertas Maritos. Taigi, dabar kreipiamės į komisiją Karita Motinio. Ar galiu paprašyti jūsų pasisakyti? Thank you, Chair, and, um, I... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tokius įdomius pristatymus. Tikrai labai įdomi tema ir svarbi tema komisijai. Yra susijusi su komisijos praėjusią gegužę pateiktų pasiūlymų ir manau, kad jį galima laikyti gana ambicingų, nes mūsų nuomonė tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, gerinant darbuotojų sveikatą ir saugą. Taip pat džiaugiamės, kad šis pasiūlymas susilaukė palaikymo. Ir tik norėčiau pabrėžti štai ką. Kol kas, kalbant apie pasiūlymą, e, yra organizuojamos e, tolesnės konsultacijos su mokslinėmis įstaigomis, tad viskas yra pagrįsta uh, ir mokslinėmis rekomendacijomis, taip pat ir trišalis sveikatos ir saugos darbo vietoje komitetas dirba šioje srityje, buvo, buvo atliktas ir išorinis tyrimas, kurio metu buvo vertinamas e, teisinio pritaikomumo elementas, atsiprašau, techninio pritaikomumo elementas ir taip tikrai padėjo komisijai, buvo įtin E, naudinga e, siūlant tas ribinės vertės, kurios yra įtrauktos į pasiūlymą. Taip pat norėčiau dar kai ką priminti. Kalbant apie privalomas e, poveikio darbo vietoje ribinės vertės, tai yra labai svarbi priemonė ir ji pasitarnaus ir darbdaviams, ir kitiems, ir manau, tai padės veiksmingai taikyti tiek ir prevencinės, tiek ir apsaugos priemonės kurios padės sėkmingai apsaugoti darbuotojus. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kiti principai bei taisyklės esančios direktyvoje ir toliau yra taikomos, tokios kaip pavyzdžiui poveikio, e, minimalaus įmanomo poveikio e, mažinimas. Ir dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai, manau, kad e, jis galės šiek tiek detaliau pakomentuoti keletą šiandien paminėtų aspektų, o tada sugrįšiu prie pirmininko iškeltų klausimų. Ačiū. Ačiū, Teresa. Labas rytas visiems komiteto nariams. Ačiū, kad pakvietėte mūsų į šį klausimą. Ir man atrodo, kad tai yra tikrai puikus metas komisijai pasisakyti, nes turime ir tam tikrų techninių pastabų. Norėjome pakalbėti apie visą kancerogeninių medžiagų direktyvos struktūrą, kalbėjome apie tas E, ribinės vertės jos be abejo yra svarbios, tačiau be abejo direktyva yra taikoma daug plačiau, o ne vien tik kalbant apie tas kancerogeninės medžiagas, kurios įtrauktos į priedą. Tai yra labai griežta e, aukštų standartų direktyva atspindinti šio klausimo opumą. Kalbant apie direktyvos modelį, be abejo, čia yra svarbios tos ribinės vertės priedose, tačiau svarbu yra ir tai, jog reikia apskritai stengtis, jog neliktų to neigiamo poveikio, kad tai yra įmanoma padaryti, naudojant specialias priemonės, kancerogeninių medžiagų surinkimo priemonės ir taip toliau. Tai yra itin svarbu, kalbant apie tas cheminės medžiagas, kurios yra laikomos kancerogeninėmis, nepaisant to, ar jos įtrauktos į priedą ar ne. Tai yra labai griežtas standartas ir priežasčių tam yra daug. Dauguma kancerogeninių medžiagų yra e, laikomos neribinėmis. Tai reiškia, kad nėra jokios saugios ribos. Tai pati savaime yra pavojinga medžiaga, nesvarbu koks jos kiekis. Ir tai norėjau paminėti, nes pati direktyva yra tikrai pakankamai griežta, ambicinga priemonė, tačiau tas modelis yra. E, m, skirtas būtent toms neribinėms cheminėms medžiagoms. Ir komisija taip pat E, kalbant apie e, reprodukciniai sistemai toksiškas medžiagas, jos e, turi tas tokias saugės ribinės svertas ir dėl to nebuvo pateiktas su to susijęs pasiūlymas, dėl to, manau, ir komitetų reikėtų į tai atsižvelgti, kalbant apie rengiamą pranešimą. Dar trumpai norėčiau pakalbėti apie tas indikatyves ribinės svertas. Jos yra įtrauktos į direktyvą ir dažnai yra jos laikomos netokiomis griežtomis priemonėmis. Uh, tačiau komisija tokios nuomonės nesilaiko. Kalbant apie indikatyves ribinės vertės ir cheminių medžiagų direktyvą, viskas turi būti perkelta į nacionalinius teisės aktus valstybių narių, turi būti nustatytos tos ribinės vertės ir bet koks nukrypimas turi būti e, griežtai pagrystas, todėl tikrai nelaikome to kažkokia tai švelnesnė ar nepakankama priemonė. Dabar kalbant apie chromą 6, daug dėmesio susilaukė ši medžiaga mūsų diskusijose. Ir kalbant apie 13 kancerogenių medžiagų, kurios yra įtrauktos į dabartinį pasiūlymą, chroma 6 yra vienintelis pagal mūsų atliktą vertinimą. Um, um, vienintelė pagal mūsų atliktą poveikį vertinimą medžiaga, kurios uh, mažinimas tikrai um, yra labai svarbi priemonė, duodanti didžiulę naudą, tai yra itin kancerogeninė medžiaga ir kalbant apie chromą 6 dėje, e, jo poveikis žmonių sveikatai ES kainuoja daugiau mm, nei tos prevencinės ir apsaugos priemonės, kurias būtų galima panaudoti ir sustabdyti šios medžiagos poveikį. Dar kartą teiksiu žodį kolegijai. Ačiū. Sugryšiu prie pirmininko užduotų klausimų pakomentuosiu juos konkrečiau. Be abejo, reikia geresnių, e, tobulesnių duomenų ES lygių ir dėl tos priežasties komisijos tarnybos e, užsakė atlikti išorinį tyrimą, nes buvo norima įvertinti e, praktinį pritaikomumą, praktiškumo aspektus susijusius su duomenų bazėmis. E, kurios būtų skirtos cheminėms medžiagoms. Ir šis tyrimas kaip tik šiuo metu yra baigiamas. Taip pat mes galime pritarti ir tam, jog labai svarbu didinti e, naudojamas e, informuotumo priemonės, kalbant apie šią padėtį ir Taip pat šiuo atžvilgiu būtų e, naudinga priminti tą būsimą Europos agentūros kampaniją, e, sveikatos kampaniją, kuri bus skirta e, pavojingų medžiagų temai. Man atrodo, kad tikrai būtų labai svarbu spręsti konkrečius klausimus susijusius su kancerogeninių medžiagų poveikiu ir daugiau dėmesio skirti e, jaunų darbuotojų ar kitų pažeidžiamų darbuotojų grupių klausimams. Dar norėčiau sugrįžti prie pirmojo klausimo susijusio su duomenų prieinamumu. Buvo minėtas tyrimas, kurį atliks Bilbao agentūra, kalbant apie kancerogeninių medžiagų poveikį. Manau, kad tai galėtų suteikti mums taip pat papildomų naudingų duomenų. Ir dar vienas dalykas, taip, galime pritarti tam, jog šiais laikais egzistuoja tikrai nemažai skirtumų tarp tų diagnostinių kriterijų, kurie yra naudojami valstybėse narėse. Tad mes norėtume atkreipti jūsų dėmesį į svarbę ataskaitą, kurią prieš keletą metų paskelbė komisijos tarnybos. Tai yra informacinis pranešimas dėl diagnostinių kriterijų. Ir manau, tai galėtų padėti e, geriau formuoti e, supratimą apie profesinius susirgymus, Bet to šiuo metu komisijos tarnybos taip pat deda visas pastangas, kad būtų e, aktyvuota speciali Europinė statistikos dėl profesinių susirgymų sistema, tai yra vadinamasis EOTS projektas ir kartu su Eurotastu yra įgyvendinamas bandamasis projektas. E, bus parengtas supaprastintas profesinių lygų sąrašas ir bus taikomi tokie pat diagnostiniai kriterijai daugumoje valstybių narių. Man atrodo, kad šie veiksmai tikrai turėtų padėti pagerinti padėtį susidariusią šiuo metu. Dėkoju. Ačiū. Dabar paprašysiu dar kartą pasisakyti ekspertų, ta tvarka, kuria jau pasisakė bet e, norėčiau pasakyti, kad turite tik po minutę laiko. Na, jeigu kalbės pusantros minutės, aš irgi nebarsiu. Taigi, Leslie Rašton, prašom. Um, very... Ačiū. Labai įdomu klausytis įvairiausių nuomonių. Taip pat labai įdomu išgirsti ligonio mintis, ligonio perspektyvą. Pritariu, kad komisijos dokumentas nekalba apie šį aspektą, nekalba apie įtaką šeimai, Labai sunku įvertinti tokią žalą. Mes atlikome tyrimą, bet ir bandėme įvertinti kaštus, bet iš tikrųjų tie kaštai labai platūs. Net jeigu visi išgyvensime ir vėžys bus suvaldomas ir bus daugiau vėžio atvejų, taip pat ir darbo vietoje, vis tiek skatinčiau, kad žmonės toliau dirbtų. Mums labai svarbu galvoti apie žmonės, kurie susirgo vėžių, kaip juos išlaikyti darbo rinkoje, kad jie užsidirbtų pensiją, nes pensijos, pensinis amžius visur Europoje vėlinamas ir vėlinamas. Dėkoju. Dabar Elke Schneider eilė. Dėkoju. Norėčiau priminti tai, ką kalbėjau apie e, mūsų agentūros veiklą susijusią su karcin, kad, kancerogenais. Kaip ir Leslis sakė, mes vykdome tyrimą apie grįžimą į darbo rinką tų, kurie susirgo vėžių. Mes, pavyzdžiui, įmonėse vykdome e, tyrimą, domimės, kaip e, išeina integruoti tokius žmonės ir tikimės daugiau pasakyti apie tai ir apie tai, kas trukdo sugrįžti į darbą. Vienas iš pagrindinių tikslų šios kampanijos yra prevencija ir žinoma jauni žmonės, jauni darbuotojai yra prioritetinė grupė. Mes ateitie toliau dirbsime. Mes tikimės, kad mūsų tyrimas atneš puikių rezultatų, kad galėtumėm būti lik ir, kad tai galėtų būti lik ir pavyzdinis e, tyrimas visoje Europoje. Ir tikimės e, galėti pateikti geresnę, geresnius duomenis apie tai, kiek žmonių e, serga vėžių ir kaip pasiskirsto ši lyga. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, mes atliekame tyrimus apie moterų e, prieiga prie kancerogeninės aplikos. Ir mm, taip, manau, kad e, ši problema labai svarbi ir moterims, pavyzdžiui, moterims vairuotojoms. Ta, ta rizika didėja. Taigi tiek norėjau pasakyti ir dėkoju. Dėkoju, Toni, mūsų like on, briefly on three... Ačiū gal trumpai tris dalykus pasakysiu, kodėl reikia tų 50 kancerogenų iki 2020 metų ribinių verčių jiems kaip ponė Tyson sakė, todėl kad 50 svarbiausių e, kancerogenų nustatė jiems vertę ribinę, e, galėsime suvaldyti 80 procentų viešinių susirgymų darbo vietoje. Taip pat labai svarbu į tarp prioritetinių kancerogenų įtraukti e, tuos kancerogenus, kurie labai svarbus moterims. E, moterų klausimas čia labai svarbus nes vėžys darbo vietoje moterų atveju yra nematomas. Kodėl reikia griežtesnių ribinių verčių? Argumentas labai paprastas. Jeigu tai veikia vienoje šalyje, gali būti įgyvendinta ir kitoje šalyje. Suprasti paprasta. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tai, kad reikia įtraukti reprotoks e, medžiagas, medžiagas toksinės reprodukciniai sveikatai. Noriu paprieštarauti pasisakiusiai apie tai. Mes dėl daugumo šių medžiagų nežinome, ar yra numatyta riba, pavyzdžiui, bisfenolis A arba deftalatai. Jie visi yra kengsmingi reprodukciniai sveikatai. Mes žinome, kad jie trikdo endokrininę sistemą. Ir E, jokios ribos nėra jiems nustatyta. Taigi, jeigu įtrauksime reprotoksinės medžiagas į šią e, direktyvą, suvaldysime bent šiek tiek endokrininės sistemos, sistemai kenksmingas medžiagas. Be to, šios medžiagos jau yra, jau yra įtrauktos į kancerogenų direktyvą keliose šalise nacionaliniu lygmeniu. Netgi yra atlikta komisijos poveikio vertinimo ataskaita, uh, Ir žinome iš jos, kad Vokietijoje ir Prancūzijoje buvo pasiekta gerų rezultatų įtraukus šias medžiagas į kancerogenų, e, kancerogenus ribojančias teisės aktus nacionalinių lygmenių. Taigi, manau, labai svarbu išplėsti e, apriepti ir, ir įtraukti reprodukcinį sveikatą žalingas medžiagas, kad pagerintumėme sveikatą darbe. Ačiū, Rebeka Smith. So, that... Dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad mes pritarėm komisijai. Iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsite visas šiame pakete nurodytas priemonės, tai, kas bus daroma per pirmąjį, antrąjį etapą, pamatysime, kad tai yra ambicingas yra pasiūlymas. Ir iš esmės mes pritarėme ir šiam pasiūlymui ir siūlome mums ribinėms vertėms. Ir socialiniai partneriai valstybės narės iš esmės tam pritarė. Nereikėtų pamiršti ir kitų labai svarbių šiame pasiūlyme nurodytų nuostatų, kurios yra skirtos darbuotojams apsaugoti. Akivaizdu, kad šio pasiūlymo tikslas, kaip ir tolesnių veiksmų tikslas, yra užtikrinti kuo geresnę darbuotojų apsaugą nuo kancerogeninių ir kitų e, kenksmingų medžiagų. Kaip, kaip jau šiandien buvo pasakyta, mes turime realistiškai vertinti galimybės įgyvendinti visas šias nuostatas. Mes remiame šią, šį pasiūlymą, mes remiame Tai, kad bus nustatytos naujos ribinės vertės, be abejo, bus atsižvelgta į galimybę jas, jas įgyvendinti. Čia negali būti jokių abejonių. Bet jeigu mes norime realiai apsaugoti darbuotojus darbe nuo kancerogeninių medžiagų poveikio, tuomet reikia turėti tokius teisės aktus, kuriuos e, darbdaviai galės realiai įgyvendinti. Būtent todėl reikia kalbėti apie įgyvendinamumą šių nuostatų. Dėkoju. Paskutinis žodis Maritai Ulfsko pranešėjai. Tak for en uh, eh, interesant diskussion. I want to thank you for this discussion. Dėkoju, dėkoju Jums už šią diskusiją, dėkoju Jums už pateiktą informaciją, faktus ir savo nuomonę. Kaip ir sakiau, šios diskusijos pradžioje Šis klausimas mums rūpinė tik dėl jo, dėl mūsų politinių įsitikinimų, bet ir dėl to, kad mes visi turime asmeninį santykį su kancerogenais. Aš pasistengsiu pasinaudoti visomis šiomis, šiame pasiūlyme pateiktomis galimybėmis. Mes tik pradėjome dirbti ir e, mes norime, kad e, galutinis dokumentas būtų aiškus, stiprus ir kad realiai būtų naudojimas tam, kad galima būtų realiai pagerinti uh, žmonių gyvenimą valstybėse narėse. Jūs ko gero suprantate, kad mūsų nuomonės skiriasi, skiriasi ir padėtis valstybėse narėse, bet mes e, stengsime padaryti viską, kad šis dokumentas būtų kuo ambicingesnis, kuo platesnio užmojo. Ir mes tikrai norime, kad e, ši direktyva būtų gyvendinama ne tik keliose valstybėse narėse, bet kad ji realiai galėtų pakeisti padėtį visose valstybėse. Be abejo, mums nepavyks gal pasiekti šio tikslo per 24 valandas, bet mes vis tiek nustatysime labai ambicingus tikslus ir sieksime imtis veiksmų visoje darbo rinkoje. Dėkoju. Dėkoju dar kartą už tai, kad jūs padedate mums parengti kuo geresnį dokumentą. Den ersten Entwurf am 29. November im Beschäftigungsausschuss auseinandersetzen.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 E, dėkoju visiems, kurie pateikė pakeitimus, beveik 300 pakeitimų. E, tai rodo, kad mūsų mums svarbus šis dokumentas, išsiaiškinom, kad daugumoj, dauguma pakeitimų kalbama apie tai, kad šio projektu e, bandoma primesti politiką valstybėms narėms. Rėmimo e, programa primeta kažkokią e, politiką, nei dėl struktūrinių fondų, nei dėl kitų dalykų. Taip pat šios programos tikslai neprieštarauja tam, ką įsipareigosios mūsų šalis pilietėms, piliečiams. E, čia kalbu apie darbo vietų kūrimą, e, valdymo procesus, švietimą, socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą ir taip toliau. Šia prasme, struktūrinio rėmimo, reformų rėmimo programa yra tik tai viena iš priemonių pasiekti šių tikslų ir valstybės narės gali pasirinkti, ar jos nori naudoti šią programą ar ne. Esu tikras, kad daugumą pakeitimų užtikrinsime, kad e, šis, e, ši priemonė bus naudinga valstybėms narėms, ji bus skaidresnė ir jeigu ši priemonė bus priimta, vyriausybės naudos šią priemonę ne krizės padariniams e, taisyti, bet užkirsti kelią kriziai. Valstybės narės ir jų vyriausybės prisiema visą atsakomybę už savo veiksmus. Tai reiškia, kad jos atsakingos už reformas ir jos nuo pat pradžių, kai sutariama dėl e, prioritetų, iki pat įgyvendinimo visų prog e, programų. Todėl džiaugiuosi, kad ir šioje srityje gavome pakeitimų ir tikiuosi, kad komisija, kad komisija ir valstybės narės turi būti e, lygiavertės partnerės, vykdant tokias programas. Taip pat džiugu, kad beveik visos politinės frakcijos mm, kalbėjo apie dar kitą aspektą, tai būtent konsultacijas konsultacijas e, visų šalių. E, pritariu, kad e, vertindama praš, konsultacijų, techninės pagalbos prašymą komisija turi vertinti visą procesą iki tol, bet nemanau, kad turime į, numatyti, kad konsultacijos būtų privalomos tai yra labai sudėtingų taisyklių sąrašas, sudėtingai partnerystiai, čia kalbame apie tūkstančius, e, tūkstančių eurų, šimtus tūkstančių eurų biudžetą, milijonus eurų biudžetą, kurį galima išleisti per dešimtmetį. Ir valstybės narės, e, valstybės narėms ir taip keliami labai aukšti reikalavimai dėl skaidrumo ir atskaitomumo. E, labai daug kalbama apie skaidrumą ir atskaitomumo mm, principus, jie yra būtini, kad programa gerai veiktų, tad, tačiau šiuo atveju, manau, reikia laikytis pusiausviros. Pavyzdžiui, net e, skirstant struktūrinius fondus e, stambiems projektams, Pagal šias taisyklės valstybės narės tiesiog turi e, paviešinti informaciją apie projekto vietą, laiką, finansavimą. Daug pakeitimų ir aš pats pateikiu pakeitimą dėl socialinio aspekto apie tai, kad dėl to, kad būtų kovojama su skurdu, socialinė, e, socialinė atskirtimi ir aš e, su tuo visiškai sutinku. Daug pakeitimų buvo pateikti e, ir juose kalbama apie tai, kad ir viešas organizacijos turėtų turėti prieigą prie šios programos Tai yra svarbu, ypač turint omenyje, kad valstybės narės gali prašyti pagalbos net ir toms programoms, jie, kurių jos ėmėsi sava iniciatyva. Čia reikia kalbėti ir apie tai, kaip bus paskirstamos kompetencijos, pavyzdžiui, e, mokesčių srityje, tai yra valstybės narės kompetencija, bet labai svarbu uh, E, bet tai yra labai svarbis rytis ir šios programos e, rėmose. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad reikia įtraukti ir e, e, mokesčių vengimo sritį. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad e, šios programos finansavimas neturėtų būti precedentas ateičiai. Taip pat pritariu, kad e, vidurio laikotarpio ataskaitos met, ruošimo metu komisija turėtų įvertinti ir e, alternatyvus finansavimo šaltinius e, tolimesniam laikotarpiui. Taip pat būtų labai svarbu valstybėms narėms suteikti galimybę e, prisidėti finansiškai su e, papildomais fondais prie šios programos. Ir tikiu, kad tai būtų, kad būtų naudinga palikti tokią galimybę, tačiau čia nėra būdų ieškoti kompromiso, arba mes pasisakome už arba prieš šią galimybę. Taigi čia yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau šiandien paminėti. Dar norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo ruošiant šį dokumentą ir tikiuosi išgirsti jūsų nuomonę ir tikiuosi, kad per diskusiją e, kils dar e, puikių minčių. Ačiū. Nun, Sergio Gutierrez Prieto. Ačiū Sergio Gutierrez Prieto. Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už puikų darbą ir už tai, kad jis pasiruošęs iškoti konsensuso ir bendro sutarimo. Mes iš principo pritarėme, kad valstybėms narėms reikia šios programos, pagalbinės programos, struktūrinių reformų rėmimo programos. Tačiau manome, kad labai daug ką reikia iš, e, pakeisti, nes kyla ir politinė problema, ir e, finansų paskirstimo problema. Tai yra skirtingos problemos ir sprendimai yra skirtingi. Pagrindinė problema yra ta, mano nuomonė, e, pagrindinė problema yra politinė, mano nuomonė. Nes viskas yra iš tiesų susiję. Techninė remimo programa e, pirmiausia e, visuomenės ir politinių frakcijų yra suprantama kaip, kaip, kaip politinis dalykas, ypatingai kaip šiais pastarysiais metais pagal naujasias programas. Taigi mes turime šią programą pritaikyti prie e, visuomenės ir visuomenės nuotaikų tų ref, dėl tų reformų, kurios pastaruoju metu buvo įgyvendintos. Todėl reikia atlikti e, visą tą darbą susijusiu su skaidrumu, su viešasias, visosiomis diskusijomis, pagalvoti, kas dalyvaus, kas padės, kokios įmonės e, teiks rėmimą. E, E, įmonės, kurios turėtų kurios veikia ir nacionalinių lygmenių, ir Europos lygmenių, kurios turi ryšį su, e, su, su, su kitais, kitomis susijomis šalimis, e, kurios taip pat dirba jau su valdysenos programomis, kur, kurias jau pradėjo ir taip toliau. Reikia viską tą suderinti tam, kad neatsirastų atskirtis tarp to, kas yra remimo programa ir, ir, ir, ir reformos, kurios dažnai buvo pradėtos dėl ekonominės krizės ir kurioms e, piliečiai e, nepritarė ir jaučiasi prieš jas nusistatę. Taigi, e, reikia įtraukti tuos demokratijos legitimumo e, elementus susijusius su, su skaidrumu ir dalyvavimu e, sprendimų prieimimo procese e, daug kalbų apie politinės problemas, nes manau, kad jos yra labai svarbios. Šie aspektai labai svarbus, kad galėtumėm užkirsti kelią naujoms problemoms ir ištaisyti ankstesnės. Pranešėjas teisingai sako, kad šis procesas, šis mechanizmas jau veikia pavyzdžiui, struktūrinių fondų srityje ir mes e, jau pasiekėme e, tai, kad valstybėse narėse daug kur jau yra žinoma, kas yra e, ta pagalba pilkųjų žmonių. Kas yra, kas yra tokia pagalba? Taigi, svarbiausia yra užtikrinti dalyvavimą ir skaidrumą, kad būtų viskas daroma kuo skaidriau ir ateiti ir užkirsime kelią klaidoms. Antras dalykas yra fondų paskirstimas. Suprantama, kad e, iš tikrųjų čia kalbame apie nedidelę sumas lyginant su kitomis sumomis, kitais fondais, bet e, Turime suprasti, kad čia kalbame apie struktūrinius fondus, apie fondus, kurie tiesiogiai yra, e, ateina į sanglaudos politiką. Todėl mes pateikėme keletą pakeitimų ir noriu atkreipti dėmesį į 144-45 e, pakeitimą. Ten kalbame apie ribas, e, apie, refo, apie programas, kurios kurios, e, tarkim, neturi prieigos prie e, kitų e, fondų, tarkim, programų susijusių su energetikos rytim ir taip toliau. Tarkim, jeigu galime. Mm, E, vieno, vienai šaliai skirtas lėšas naudoti kitai šaliai programai, kurie atitinka šitus e, reikalavimus. E, žodžiu, reikia apriboti fondų panaudojimą. Manau, kad reikia ieškoti konsensuso, nepamiršti tą politinį konsensusą, taip pat paskirstydami fondus turime irgi numatyti, kaip pragmatiškai panaudoti šias lėšas ir mes tikrai pritarėme, kad valstybės narės e, e, gautų pačią geriausią techninę pagalbą ir galėtų įvykdyti pačias geriausias reformas. E, geriausios reformos neturi būti, toksai terminas neturėtų būti painiojamas su uh, na, politinėmis reformomis ir reform, tokiamis reformomis, kurias norėtumėm, kad e, valstybės narės vykdytų. Ačiū, Marian Hakin. Thank you, Chair. And first of all, can I... Uh, Ačiū pirmininkai ir pirmiausia, aš norėčiau patikoti pranešėjai už jo tokį teigiamą pasiūlymą. Iš esmės aš pritariu jo bendrai kryptai. Uh, Ir ypač, kai prieš jas kalbas apie tai, kad reikia nustatyti, teikti prioritetą tiems, toms rytims, kurios didina produktivumą, ypač gyvenant visanglaudos politiką. Aš pritariu tam. Taip, iš tikrųjų, taip mes galėsime sugerti, sukurti geresnę aplinką kuri padėtų valstybėms narėms geriau išnaudoti sanglaudos fondus ir padidintų taip pat jų galimybės įsisavinti lėšas. Aš norėčiau užduoti Jums vieną klausimą. Kodėl jūs e, pakeitėte bendrafinansavimo rodiklius nuo 100 procentų iki, cituoju, iki 100 procento? Toliau, kai kurie kolegos yra susirūpinę dėl to, kad e, ši programa padės komisijai uh, paveiks komisijos dėmesį tam tikroms politikos sritims. Aš manau, kad mūsų galutinėme dokumente reikia pasakyti, kad kalba eina apie valstybių narių partnerystę ir kad reikia atsižvelgti į piliečių, piliečiams rūpimus klausimus ir reikia užtikrinti, kad skaidrumas ir priemonių suderinamumas būtų uh, užtikrinti. Nesvarbu taip pat paremti ir demokratėjimo, ir piliečių traukimo į visuomeninius ir politinius procesus procesą. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė pranešėjas dėl nuosavybės jausmo, dėl to, kiek valstybės jaučiasi įsitraukusios į tą procesą. Uh, Tai yra svarbu, kai kalba apie, apie socialinę įtraukti, apie kovą su skurdu. Ir jūs taip pat minėjote kelias kitus socialinius tikslus. Aš dar įsamei neišnagrinėjau siūlomų kompromisinių pakeitimų, bet nebejoju, kad mes galėsime sėkmingai bendradarbiauti su pranešėju. Ačiū. Terai Rankė. Ačiū, Terai Rankė. Ačiū pirmininkė ir aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už pasiūlytus kompromisus ir aš su malonumu su jumis bendradarbiausiu, tik noriu pasakyti, kad visi šešėliniai pranešėjai regionų plėtros komitete aptarė šį pasiūlymą, nes jums tikriausiai yra žinoma, kad Graikijoje ir Graikijos ir Kipro struktūrinės da, institucijų, struktūrinės institucijų, struktūrinės institucijos buvo paimtos kaip modelis. Ir tie, kas dirba valstybinarėse, tie, kas įgyvendina panašias programas Graikijoje ir Teisingumo teismo ataskaitoje teigiama, kad ši programa pasiteisina, kai norima geriau gyvendinti sanglaudos fondus, tačiau ji nėra visiškai pritaikyta kitoms politikos sritims. Todėl aš esu įsitikinusi, kad mes tikrai galėsime užtikrinti, kad ši programa būtų naudinga regionams ir valstybėms narėms. Bet turime daugiau dėmesio skirti tam, kad gali, galėtume įgalinti valstybės narės geriau panaudoti e, e, struktūrinių fondų lėšas. Dar keli žodžiai apie mūsų pakeitimus. Aš manau, kad e, kai mes kalbame apie tai, kaip bus naudojama ši priemonė ateityje, čia taip tikrai reikėtų uh, atsargiai gal vertinti jos perspektyvas, nes mes žinome, kad praeitėje gyvenant panašias problemas iškilo problemų dėl atskaitomybės, nes nebuvo aiškiai nustatytos visos jos gyvenimo gairės. Toliau demokratinis legitimumas, atskaitomybė šie dalykai yra svarbus ir jie taip pat yra susijęs su Elgesio kodeksu, kaip jūs ir minėjote, bet gal aš netaip jūs supratau. Partnerystės principas ir, kode, ir Elgesio kodeksas nėra tiesiog kažkokių sudėtingų taisyklių savadas. Tai yra taisyklės, kurios leidžia pilietiniai visuomeniai įsitraukti į šį procesą. Ir aš manau, kad būtent todėl jie ir yra tokie svarbus. Ir mes norėtume, kad siūlomose kompromisuose šiems dalykams būtų skiriama daugiau dėmesio. Mes taip pat džiaugiamės, kad kalbama apie socialinę įtraukti, apie kovą su skurdu ir uh, apie tai, uh, kad jūs siūlote įtraukti aktyviau šį struktūrinį reformų procesą regioninės ir e, vietos valdžios atstovus. Taigi, iš esmės, mums e, jūsų parinktas dokumentas priimtinas, tik tai mes norėtume, kad ši programa tikrai būtų naudinga ir valstybėms narėms, ir visai Europos Sąjungai. Čia Dominik Martan. Merci, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Be abejo, jūs nenustepsite, dėja, aš jums pasakysiu, kad aš nesu taip entuziastingai nusisteikęs kaip jūs, bet pateikti labai daug pakeitimų ir ko gero tai yra ženklas, kad daug kas a, man pritartų. Aš kalbėsiu trumpai ir gan bendrai. Ši techninė pagalba kurie yra teikiama Europos komisijos valstybėms narėms, kai, jos, kai gyvendinama yra šią reformų rėmimo programa, atrodytų, skambėtų viskas labai gerai. Atrodytų, kad mes padedam valstybėms narėms, tačiau aš manau, kad tai, kad, kad ES dar kartą kišasi į tas sritis, kurios priklauso tik, Europo, tik valstybių narių uh, kompetencijai. Ir tai yra švietimo politika, miestų politika ir migracijos politika. Ir taip komisija liktai oficialiai neviršyje savo įgaliojimų, tačiau mums yra aišku, ir čia aš jūsų nenustebinsiu, kad Europos komisija tiesiog dar kartą pasinaudoja progą pateikti rekomendacijas kurias valstybės narės privalo įgyvendinti. O kodėl valstybės narės privalo tai padaryti? Todėl, kad jiems bus teikiama finansinė parama pagal šią pro programą. Taigi čia yra akivaizdu, kad masalas yra jau paruoštas ir jo mosuojama valstybėms narėms prieš nosį. So, dann sind wir eigentlich durch. Weiter. Kągi, regis viskas, daugiau nematau norinčių pasisakyti, gal komisija norėtų dar. Translation, that's <laughs> why I didn't understand very well. Uh, my Ačiū labai, aš esu Vincenzo Bakaro. Atvykau iš tarnybos atsakingos už šį pasiūlymą, aš esu teisinės ir ties patarėjas dirbantis tame skyriuje ir visų pirma norėčiau padėkoti visiems gerbėmiems parlamento nariams. Ačiū už šias diskusijas, taip pat už pateiktus pasiūlymus dėl pakeitimų. Taip pat ypač norėčiau padėkoti pranešėjui ir aptarsiu porą jo parengto pranešimo detalių. Yra įvairių klausimų, kuriuos dar norėtume pasitikslinti. Ir visų pirma, tai yra norėtume juos patikslinti. Visų pirma, ta programa yra vykdoma valstybių narių reikalavimu. Ir paramos aktyvavimas gali būti pradėtas, jeigu yra pateiktas valstybės narės prašymas. Ir valstybė narė turi pateikti tą prašymą komisijai dėl paramos įvairioms sritims susijusiams su ekonominės valdysinos procesais ar tam tikrų valstybės narės viduje vykstančių reformų pasiekoje. Ir tada bus organizuojamas tam tikras dialogas tarp komisijos ir pačios valstybės narės, bus bandama nustatyti, kokie yra paramos priemonių prioritetai ir kokio reikėtų finansinio voko, norint įgyvendinti tą paramos priemonę. Labai svarbu patikslinti, kad finansinis vokas skirtas paramos priemonės įgyvendinimui nėra e, kažkaip e, tiesiogiai duodamas valstybei nariai, tai nėra kažkokia tai išmoka. E, ta išmoka pasitarnaus apmokant tam tikrus ekspertinius procesus, kurie yra būtini valstybėje narėje, norint paskatinti reikalingas reformas. Ir dar dėl finansavimo ar dėl to voko. Ir dėl to, ar tai bus atimta iš sanglaudos politikos lėšų, ne. E, tai nebus išminusuota iš tos sumos ir ateityje to taip pat neplanuojama daryti. Dabar dėl programos tikslų. E, ponas Vabotas parengtoje nuomonėje, taip pat pasiūlymuose dėl pakeitimų, mat, matome tam tikrus elementus. Aš noriu pasakyti, kad programos tikslas yra padėti įgyvendinti politikas, kurios yra e, įtrauktos į kitus sąjungos teisės aktus. Tai nėra mm, kažkokia politika pagrista programa, tai yra įgyvendinimo pagrista programa. Ir tai reiškia, kad reikia užtikrinti ir tą valstybių narių nuosavybės, atsakomybės aspektą. E, tačiau, kaip jau minėjau, pirmiausia, reikia, kad būtų pateiktas prašymas, tada būtų diskutuojama su komisija ir kai valstybės narė suformuluos tuos savo prašymus ar reikalavimus, tada greičiausiai vyks dar ir konsultacijos vietos lygmenis su suinteresuotomis šalimis, e, nacionaliniu, su nacionaliniu lygiu, galbūt ir pilietinė visuomenė bei socialiniai partneriai bus įtraukti į tuos procesus. Tačiau problema yra tokia, mes kaip komisija negalime patikrinti, ar komisija, atsiprašau, ar valstybė narė suorganizavo tas konsultacijas, nes tai yra valstybės narės kompetencijos rytis. Tai yra organizuojama um, per teisinės valstybių narių schemas ir uh, komisija negali peržengti savo kompetencijos ribų šiuo atveju. Uh, kištis į valstybių narių kompetenciją ir viskas, ką mes galime padaryti, tiesiog aptarti su valstybėmis narėmis paramos programos apriepti. Tad man atrodo, kad tas toks valstybei nariai tenkantis atsakomybės elementas yra vienas iš sėkmės faktorių. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, jis yra susijęs su skaidrumu ir atskaitomybė. Be abejo, mes tenksime užtikrinti visišką skaidrumą iš komisijos pusės, parlamento, tarybos atžvilgių. Pasiūlyme jau yra numatyta prievalė komisijai teikti informaciją ir tai daryti metų pabaigoje. Ir man atrodo, e, kad tai yra tinkamas būdas, kuris padeda užtikrinti uh, E, tą pusiausvyrą tarp skaidrumo kitų institucijų atžvilgių ir e, e, tarp to gana riboto programos dydžio ir programai skirtų lėšų. Tad tiek būtų pastabų iš mūsų pusės, jeigu turėsite daugiau klausimų, mielai juos atsakysime. Ja, danke schön, so viel zu dem. Dėkoju. Štai, kiek sužinome apie komisijos planus. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Misija I e, mam do Pana pytanie, ponieważ zwrócił Pan uwagę. Pana Pliura, dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat ir komisijai. Turiu klausimą. Jūs sakėte, kad e, tikrinant, kaip yra įsisavinami ES fondai, jūs negalite sukontroliuoti visų aspektų. Taip pat jūs kalbėjote apie konsultacijas ir sakėte, kad tai yra valstybių narių kompetencija. E, kalbant apie ES fondų įsisavinimą, turime užtikrinti, kad jie yra įsisavinami tinkamai. Dabar vis dar ne, e, gyvename krizės laikotarpiu, piliečiai nelabai pasitikė ES ir manau, kad konsultacijos apie tai, kas vyksta ES, sąjungoje, kokių kokias priemonės, e, priemonės yra įgyvendinamos. Tokios, tokie stebėjimai turi vykti, todėl prašau komisijos numatyti kriterijus ir kaip stebėti e, e, fondų įsisavinimą ir kaip vykdyti konsultacijas valstybėse narėse. Taigi, dar suteiksiu žodį pranešėjui. Yes, Ačiū, ačiū jūsų visų pastabas ir galiu tik pakartoti tai, ką sakė komisijos atstovai, kalbėję apie demokratinį legitimumą. Tad e, pritariu tam, kas buvo pasakyta, nenorėčiau dabar per daug išsiplėsti, laukiu tolesnių diskusijų. O dėl ponios Harkins užduoto klausimo. Taip, labai svarbu užtikrinti tą nuoseklumą, e, kalbant apie komisijos pasiūlymą. E, tačiau manau, kad dar be abejo bus galima sugrįžti prie šių diskusijų ir ateityje. Ačiū. Dėkoju. Spalio 8 e, bus e, balsuojama mūsų komitete, o e, kitame komitete 28 dieną. Taigi mes baigiame posėdį, kiti posėdžiai lapkričio 7 e, po pietų ir lapkričio 8 nuo ryte ir po pietų. Dėkoju ir gražios popietės.